Pradedu regionų plėtros komiteto posėdį ir pirmiausia, tvirtinsime darbo tvarkę. Regionų plėtros komiteto posėdžio darbo tvarkę. Ir turiu dar vieną trumpą pastabą dėl mūsų darbo tvarkės. Norėčiau pasveikinti ponę Kretų, Ji vėl atvyko pas mus ir keisis nuomonėmis su regi, kom, regi komiteto nariais, tačiau ji turės apie po 4.15 maždaug išeiti dėl to, kad vyksta neįlinis komisijos narių kolegijos posėdis. Taigi, su tokiu nedideliu pakeitimu galime ir pradėti šiandienos posėdį ir pirmiausia norėčiau uh, paprašyti jūsų e, suteikti mums kelias minutės balsavimams, nes nėra jokių pirmininkės pranešimų ar būtų kokiu nors pastabų dėl darbo tvarkės ar siūlymų. Ne. Dėkoju. Tuomet balsuosime. Balsuosime šiandieną dėl struktūrinės reformos paramos programos 2017-2020 metams sudarimo. Kaip žinia, lakryčio 29 dieną mūsų komitetas patvirtino pono Lambert van Nistelrooy ir Konstantos Krell bendrą pranešimą dėl struktūrinių reformų paramos programos kartu su įgaliojimais pradėti tarp institucinės dėrybas, kurios prasidėjo iškart sausio 11 dieną. Aš jums pateikiau informaciją apie trilogo posėdžius ankstesnėme mūsų komiteto posėdėje ir šiandien galiu Jūs informuoti, kad vasario 8 dieną neformalus susitarimas buvo pasiektas tarp dėrybininkų komandų ir komandos ir tarybos. Tai yra puikus e, paketas, puikus susitarimas, kur parlamentui pavyko įtraukti partnerystę ir parlamento priežiūrą regioninės ir viet, regioninės vietos valdžios veikėjai taip pat yra įtraukiami į naujos programos įgyvendinimą. Taip pat mes pasirūpinome, kad ekonominio, socialinio, teritorinės anglodos savokai įtraukiama į naują programą. Prieš pradant balsuojant, tai bus paprastas elektroninis balsavimas, dar norėčiau paklausti, ar pranešėjai norėtų pasisakyti. Ne. Ponas Vanistelroj. Labai trumpa pastaba dėl to bendradarbiavimo kuris vyko regi komitete ir jūsų kaip pirmininkės, e, trilogo posėdžių pirmininkės e, darbas. Tai jeigu pažvelgtumėme į tai, kaip viskas prasidėjo parlamente, rengiant šį dokumentą, tai buvo labai teorinis požiūris ir nebuvo jokio ryšio su sanglaudos politika. Ir jeigu įvertintumėme tą darbą, kuris vyko komitete ir dėrybose, tai akivaizdu, kad yra tos partnerystės dabar. Tai nereiškia, kad vien tik tai valstybės narės teikia savo pasiūlymus dėl struktūrinių pokyčių paramos, bet taip, rėmimo, bet taip pat ir regionai bei miestai yra įtraukiami į tą procesą. Ir antrasis svarbus dalykas yra tai, kad dabar jau yra pripažįstama, kad sanglaudos politika duoda vaisių, nes, kaip žinia, du ketvirtadaliai šalims skirtų rekomendacijų jau yra susijęs su tomis temomis kaip socialinė sanglauda, ekonominė sanglauda ir kitomis programomis. Taigi čia tokia mato, matoma akivaizdi pusiausvyra ir aš tikiuosi, kad šis balsavimas ir balsavimas plenarinėme posėdėje, kuris įvyks gan greitai, parodys, kad turime šiek tiek kitokių priemonių, kur didesnė yra parama didesnė įvairių veikėjų, didesnis aktyvumas. Ir mes su Konstanca Krell tikrai dirbome ties tais klausimais ir jie pateko į dokumentą, taigi dėkoju visiems už paramą. Ir tikiuosi, kad, aišku, balsavimo rezultatas bus sėkmingas. Ačiū. Galime iškart dabar balsuoti. Na ir šiandieną mes balsuosime elektroniškai, tai bus vardinis balsavimas, prašau pasinaudoti balsavimo kortelėmis. Balsuojame dėl sutarto teksto, kalbant apie tarp institucinės dėrybas ir teisėkuros procedūrą pagal 69F4 taisyklę dėl pasiūlymo dėl reglamento, Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl struktūrinių reformų rėmimo programų sudarimo laikotarpį nuo 2017 iki 2020 metų. Labai ilgas pavadinimas. Bet kuriuo atveju dabar pradedame balsavimą. Turiu stabdyti balsavimą. Pasitikslinkite, kiek narių balsuoja EPP frakcijoje ir socialdemokratų frakcijoje nes panašu, kad trimis per daug balsuoja. Puiku. Balsuojame dar kartą. Atsiprašau, kad netinkamai veikia aparatūra ir praeitą kartą buvo problemų. Taigi antrai kartą balsuojame. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Mūsų tekstas, dėl kurio sutarėme, yra patvirtintas. 26 balsavo už, 9 prieš. Dėkoju. Dėkoju pranešėjams. Ačiū. Taigi balsavimas baigiamas, daugiau šiandien nebalsuosime. Ir galime pereiti iš karto prie keitimosi nuomonėmis su komisijos nare Kretsu. Aš neaiškinsiu, kodėl jūs čia atvykote pas mus. Mums labai malonu buvo jūs priimti praeitą kartą, kai vyko neįlinis posėdis ir dabar iš karto suteikiu jums žodį. Prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami regio komiteto nariai, mėly kolegos, laba diena. Kaip ponė pirmininkė sakė, aš pirmiausia norėčiau atsiprašyti dėl to, kad negalėsiu pasilikti ilgiau, nes vakar išgirdome, kad vyks neįlinis komisijos narių posėdis ir tikiuosi mane suprantate. Na, bet kuriuo atveju dėkoju už kvietimą lankytis šiame posėdyje. Po dviejų savaitės, prieš dvi savaitės, kaip sakė pirmininkė, mes turėjome galimybės aptarti nenumatytų situacijų ir nelaimių paketą ir labai svarbu, kad solidarumo ranka būtų ištiesta visoms valstybėms narėms, kurioms reikia susitvarkyti su sudėtingais iššūkiais, pavyzdžiui, žemės drebėjimas. Italijoje arba kitos gaivalinės nelaimės. Aš puikiai suprantu, kad vis dar kalbate ir aptarinėjate šį pasiūlymą. O aš norėčiau tik pridurti, jog esu visuomet pasirengusi pateikti jums tolesnių paaiškinimų, kad darbas vyktų greitai. kuo galima greitesnė darbo pabaiga ir konstruktyvesnis bendradarbiavimas yra labai svarbu, kaip ir anksčiau buvo, kai buvo aptariama struktūrinių reformų paramos programa, dėl kurios ką tik balsavote. Ir aš manau, kad dabar turime naują galimybę pagal šį omnibus pasiūlymą ir jie pasinaudosime. Na, kaip žinia, jūs, Europos parlamento nariai ir šio komiteto nariai, ypatingai uh, Jau seniai prašėte, kad būtų sanglos politika supaprastinta ir aš manau, mūsų pasiūlymas supaprastins visiems gyvenimą, bus išsaugotas stabilus pagrindas dirbantiems vietoje. Ir taip pat esame įsitikinę, kad šis pasiūlymas leis pasitelkti investicinius planus ir daugiau regionų galės pasidžiaugti vietos investicijų galimybėmis. Ir aš, aišku, tikiuosi jūsų paramos ir politinio sprendimo tam, kad būtų galima išsaugoti pasiūlymo dvasę ir kad tie patobulinimai būtų gyvendinti ir parama greičiau pasiektų naudos gavėjus. Ir jeigu turite klausimų, mielai galėsiu juos atsakyti. Na, aš norėjau šiandieną kreiptis į Jūs daugiausiai komentuojant tris dalykus - sankdos politikos įgyvendinimas, tos politikos ateitis ir bendravimas ir informavimas apie šią politiką. Pirmiausia, ir paliesiu šias temas prieš perinant prie diskusijų. Kalbant apie sankdos politikos įgyvendinimą, aišku, šio, par, šio parlamento nariai išreiškė susirūpinimą dėl to, kad vėluojama įgyvendinti šią politiką ir aš tikrai visapusiškai suprantu jūsų susirūpinimas anglos politika yra didžiausia investavimo jėga ES ir anglos politikos vilkinimas reiškia, kad vilkinamos darbo, viet, vilkinamos darbo vietų, kūrimas ligonių finansavimas, tai reiškia, kad nei patenkinami piliečių lūkesčiai, ypatingai tų, kuriems parama reikalinga labiausiai. Tai galiu jūs nuraminti kaip žymėjau ir pažymėjau ir per ankstesnę plenarinę sesiją, ši politika duoda rezultatų ir yra įgyvendinama. 180 milijardų eurų jau yra investuota į realiąją ekonomiką, 350 tūkstančių projektų yra įgyvendinama visose ES regionuose ir aš manau, kad pasiekėme tokį lygį kaip ir 7-13 metų programinio laikotarpio pradžioje. Tai reiškia, kad viskas juda į priekį, kalbant apie projektų įgyvendinimą, Ir aš manau, kad tai yra svarbiausia, kalbant apie šią politiką. Na, aišku, aš tikiuosi, kad atrankos ir gyvendinimo procesai atsispindės ir naujuose mokėjimuose, kuomet valstybės narės paskirs atitinkamas institucijas. Taip pat paspartinimas yra būtinas, kadangi ponas Vandys Telro teisingai pažymėjo, per ankst bendras diskusijas plenarnėme posėdėje. Mes artimai bendradarbiavome su visomis valstybėmis narėmis ir regionais, ypatingai tais, kur esame identifikavę kliūčių problemų, mes mastome apie tai, kaip būtų galima dirbti geriau per kitą finansavimo ciklą ir kaip žinia jau prasidėjo tos diskusijos, mūsų bendros supaprastinimo pastangos skirtos tam, kad būtų užtikrinama sklandi pradžia ir tai reiškia, kad perinu prie antrosios savo minties, būtent politikos po 20 metų. Aš suprantu, kad mano buvęs kolega rengia būtent pranešimą dėl sąjungos politikos ateities ir aš laukiu mūsų diskusijų, aptariant jūsų pranešimą. Aš tikrai manau, kad mums reikalinga stipri sąjungos politika ateityje Mums taip pat reikia nusiųsti aišku stiprų signalą jau dabar. Praeitais metais mes išgyvenome Brexitą, Donaldo Trumpo rinkimus ir šiais metais susidursime su rinkimais Niderlanduose, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Ir mano manimu, turime būti labiau politiški, turime aišku signalą nusiųsti 20 milijonų europiečių, kurie neturi darbo, 100 milijonų europiečių, kurie uh, rizikuoja smukti e, į skurdą ir taip pat tie, kurie pasiduoda populizmui. Mūsų ateitis nėra susijusi su grėžimusi į praeitį. Mes turime tiems piliečiams, ir aš tą darau visuomet keliaudama, pasakyti, kad Europos Anglos Anglos politika pagerina žmonių kasdienį gyvenimą ir suteikia galimybės visiems. Man atrodo, kad tai iš tiesų politinė programa sangodos politikos programa. Esu įsitikinusi, kad tokia sangodos politika yra atspindi ir mūsų piliečių lūkesčius. Mums reikalinga tokia sangodos politika, kuri atremtų iššūkius, būtent inovacijos, nauji įgūdžiai, socialinė atskirtis, klimato kaita. Tokie iššūkiai rūpi visiems ES regionams, nesvarbu, kiek išsivystę jie yra. Tiems iššūkiams reikalinga politika, skirta visiems ES regionams politika, kuri suteiktų galių visiems regionams suvaidinti savo vaidmenį gyvendant ES prioritetus, nes aš manau, kad ES negali savo leisti gyventi šalia ir nepasinaudoti tų regionų energiją. Na ir reikalinga ta bendra tokia sanglaudos politika ir taip pat mes turime pasirūpinti, kad investicijos leistų gyvendinti ekonominės reformos darbo atvarkę. Socialinis modelis turi užtikrinti veikiančią ekonomiką, veiksmingą administraciją, kuri gali būti keičiama prireikus. Kita vertus, mums reikia išsiaiškinti, kaip būtų galima pagerinti politikos veikimą. Ir manau, kad galime pasiekti pusiausvyrą tarp to, kad sureaguotumėme į naujus iššūkius ir kurtumėme darbo vietas, siektumėme sanglaudos ir augimo. Ir aš laukiu diskusijų šiuo klausimu. Visuomet mums kaip ir pritrūksta laiko, bet gal reiks kokio neformalaus susitikimo, kalbant apie laikotarpį po 20 metų. Bet kuriuo atveju rytoj aš dalyvausiu konferencijoje Varšuvoje kuri rengia regionų komitetas, bus kalbama apie laikotarpį po 20 metų, birželio mėnesį bus anglodos forumas, tai yra galimybės kartu formuoti reikiamą politiką. Ir kaip žinia, diskusijos tarp suinteresuotų asmenų yra reikalingos, tačiau to nepakanka, kad būtų keičiama istorijos eiga. Mes turime pasirūpinti, kad piliečiai mus remtų. Pagal naujausias apklausas panašu, kad dauguma mūsų piliečių niekuomet net negirdėjo, kad yra tokia sanglodos politika. Ir mes privalome keisti situaciją. Mes artimai dirbame su viešų ryšių specialistais regionuose ir valstybėse narėse ir pradėjome tokią kampaniją, kur bandome parodyti, kaip reiktų įtraukti vietos partnerius ir galbūt jūs galėtumėte irgi pateikti idėjų, kur bevažiuoju visuomet bandau aplankyti tuos projektus, kurie daro didelę įtaką žmonių gyvenimui ir mes savo ruoštų rengėme veiksmų planą, jis bus paskaptas pavasarį Kaip žinia, ryšiai bendravimas yra vienas svarbiausių mano prioritetų šiems metams. Politika, politikos įgyvenimo paspartinimas ir pasirinkimas ateičiai yra kiti mano prioritetai. Aš galiu matyti pasikliauti ir jūsų paramą. Dėkoju Jums uždėmesi. Uh... Ačiū. Kaip įprasta Pirmiausia, klausimus užduos ir pastabas tiek koordinatoriai, ponas Sanisteroj. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai už tai, kad atvyko pas mus ir suteikė šią galimybę išsakyti esminius dalykus. Pirmiausia, ačiū, kad taip konkrečiai šiandien kalbėjote. Uh, Pakartojote savo pasiūlymą, kad būtų teikiamas komunikacijos veiksmų planas. Tai labai svarbu yra ir iš tiesų tai nėra bendrosios diskusijos. Diskusijos vyksta mūsų regionuose, miestuose ir manau, kad daug mūsų piliečių Europoje yra. Na, pasirengę nori kalbėti apie, apie tai, net ir šiuo populizmo laikotarpiu. Antra, tai kai jūs sakėte dėl ateities. Europos komisija planuoja parengti baltąją knygą skirtą Europos ateičiai. Ir šiuo metu sąnglaudos reikia kur kas labiau negu bet kada, kaip ir struktūrinės politikos ir na, Ir e, turime siekti aukščiau, ne, nežiūrėti kažkur tai savo e, į, į kojas. Ir e, iš tiesų šio pagrindinio Europos instrumento tikslas yra išlaikyti Europą vieningą, nes aišku, sutarėme dėl bendros darbo atverkės, kurią teikia komisija panas Junkeris ir iš tiesų ir reikia reikia e, dugno šitam e, kiberui, tai yra sanglaudos politika. Ir iš tiesų e, dabar turime ne tik tai struktūrinių reformų paramos programą, turime taip pat reformuoti apie sanglaudos politikos reformavimą, eksantę biudžeto numatymą, kaip mes tam pasirengę, kaip mes pasirengę į, į, į priekį, tai labai svarbu visai Europai. Uh, Ir mm, galvojant taip pat apie tai, ko pasiekėme e, išmaniosios specializacijos rytyje, kad iš tiesų ne tik socialinės programos yra statomos mokyklos, bet, e, bet e, taip pat tai turi būti pirmybių skatinimas ir galbūt ir antrosios ir, ir penktosios dešimtosios eilės ne visi gali dirbti biotehnologijų, tarkim, srityje, turi dirbti kitose sritise ir iš tiesų toks požiūris ir turėtų būti, turėtų būti žinomis grįsta darbo tvarkė ir tuo kliausimės Europoje per ateinančius 10-20 metų, kalba eina apie mūsų išteklių žmonės ir e, iš tiesų šiandien būtų gerai, kad komisija pasakytų. Taip turėtumėm pagalvoti apie tai, kad būtume labiau matomi ir e, politinėse diskusijose kartu su komisija, kita, kitais kolegomis, siekdami parodyti, kad sanglauda yra vienas e, pagrindinių Europos tikslų po 20-ųjų visose 27 šalyse narise. Tada iš tiesų uždavėte labai gerą toną diskusijoms. Dėkui. Ačiū, ponas Kocolina. Ačiū, komisarė. Definito kooperazione rafforzata. Iš tikrųjų yra būtinas sustiprintas konstruktyvus bendradarbiavimas tarp parlamento ir komisijos. Esu įsitikinęs, kad e, mes tikrai galime tapti sanglaudos politikos protagonistais, bet Europos parlamentui ir e, komisijai reikėtų atsižvelgti ir tai, kas įvyko birželio mėnesio forume. Į sanglaudos politiką reikia įtraukti daug suinteresuotų pusių. Mes negalime vien tik tais diskutuoti Briuselėje už uždarų durų. Mes turime palaikyti kontaktą su regionais, savivaldybėmis, savanoriais, profsąjungomis ir taip toliau. Mes į šį procesą turime įtraukti ir e, pilietinę, demokratinę ES visuomenę. Taigi, įgyventinant sanglaudos politikos reformą, e, yra būtina palaikyti dialogą su visuomenė. Tam mums reikia atitinkamų instrumentų. Kaip jau sakiau, būtina į šį procesą įtraukti ir e, visas institucijas, kurios vykdo regioninę politiką. Manau, kad jeigu mes e, pasirinksime tokį kelią, Mums reikia apibriežti sanglaudos politikos strategiją ateinantiems metams. Teks e, priimti sprendimus ir dėl biudžeto, ir dėl kitų aspektų, bet visų pirma reikia apsispręsti, kurią kryptimi mes eisim. Sanglaudos politika turi būti nukreipta į ateitį. Esu tuo įsitikinęs. Manau, kad mes suprasdami, kad nors mūsų nuomonės ir skiriasi, suprasdami, kad skiriasi valstybių narių, vietos bendruomenių pozicijos, mes vis tiek turime parodyti Europai, kad norime pradėti sanglaudos politikos reformą, mes ją norime sustiprinti ir ją apginti. Turime nedaug instrumentų, kuriuos galime taikyti e, vystimosi investicijų politikoje. Ir taip pat norėčiau paminėti dar keletą dalykų. Akivaizdu, kad prabėgus aštuoneriems, devyneriems metams nuo krizės pradžios turime kai kurias problemas spręsti. Visų pirma, tai yra vieš, viešosios investicijos ir ekonominis valdymas. O tiksliau, e, taupimo programos, kurios taikomas tam tikrose valstybėse narėse. Apie tai yra labai daug teorijos. E, mes kai kuriuose šalise vykdome e, taupimo politiką, bet dėl to yra sunku pasiekti sanglaudos politikos tikslus, tokius kaip mažinti socialinę atskirtį. Sanglaudos politika buvo praktiškai mūsų vienintelis instrumentas. Ir dėl to at, būtina atskirti sanglaudos politiką nuo ekonominio valdymo. Ir dar vienas dalykas – Junkerio investicijų planas ir investicijos anglodos politikoje. Mes irgi turime išsakyti aiškę poziciją. Turime pagalvoti, ką atneš Junkerio investicijų planas anglodos politikai. Ką konkrečiai duos tas Junkerio planas? kaip tai įtakos finansinius instrumentus. Dažnai kalbame apie tai, kad ES yra 20 milijonų jaunų bedarbių. Aš prisimenu, kad per praeisą kadenciją mes ėmėmės projekto su perinamai laikotarpį išgyvenančiais regionais mes pabandėme tuos regionus glaudžiau įtraukti į sanglaudos politiką. Taip, mes apie tai daug diskutavome, bet toks sprendimas buvo gana ryštingas, nes mes sukūrėme platesnę alijansą reikalingą sanglaudos politikai gyvendinti. Aš manau, kad mes turėtumėm panašiai pasielgti ir su jaunaja europiečių karta. sanglaudos politika galėtų tapti stipriu jaunimo sąjungininku. Sanglaudos politika gali padėti atsiskleisti e, jaunimo talentui per ateinančius metus. Manau, kad tai išspręstų nemažai problemų. Apie tas problemas mes daug diskutuojame. Mes daug kalbame apie tai, kaip piliečius informuojame apie sanglaudos politiką. Mes dažnai vykdame labai svarbius projektus, bet e, miestai. Bet piliečiai to nepastebi, nepastebi, kaip miestai, regionai keičiasi ES lėšų dėka. Nepakanka vykdyti propagandą. Mes e, turime vykdyti tokią uh, sanglaudos politiką, kad ir piliečiai jaustųsi tos sanglaudos politikos dalyviais. Manau, kad apie tai turėtumėm pagalvoti per ateinančius mėnesius įgyvendindami sanglaudos politiką. Pane Tomašeč. Labai ačiū, kalbėsiu trumpai. neužtenka sakyti žmonėms valstybėse narėse, kad e, yra vat, štai tiek ir tiek lėšų įvairiose fonduose ir dabar nuo jūsų priklauso, ar jūs tas lėšas gausite ar ne. ne tai nebūtų tai labai teisinga. Iš tiesų labai daug e, atvejų tokių yra, kad tie, kas turėjo galimybę darbinti 200 žmonių, E, to, to ne, nepadarė, pasidavė tiesiog, nes trūko skaidrumo. Mes turime užtikrinti, kad žmonės turėtų galimybę pasinaudoti e, paprastai ir lengvai lėšomis iš fondo. Neužtenka pasakyti, štai lėšos yra. E, o jūs dabar turite rasti, kaip jas, jas gauti, nes yra, kas tai sugeba padaryti. Uh, labai lengvai ir, ir gerai ir jie naudojasi tokią situaciją. Esu tikra, kad komisija valstybės narės galės skaidriai dirbti nuo pat pradžių iki pabaigos, nes tik taip galėsime užkirsti kelią sukčiavimo atvejams. Lijepo, gospođo predsjednice. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisijos narį atvykusi mūsų posėdė ir iškart pradėsiu nuo trumpo klausimo. Ir e, pradėsiu nuo pastabų. Aišku, dauguma mūsų nori, kad e, sanglaudos politika ir toliau būtų sėkmingai gyvendama. E, savo įžangoje pane Kretsu e, minėjo, kad norėtų tai remti, kalbėjote, kad padarysite viską, kad sanglaudos politika būtų tesama. Ir tai rodo, ką ES gali nuveikti solidarumo vardan. Esu tikras, kad artimiausių metų, artimiau, per artimiausius metus ar dviejus bus ne vienas bandymas sumažinti finansavimą sąnglaudos politikai ir aišku, tai sėtusi su nauju ES vaidmeniu, būtų mažesnis regionų ir miesto vaidmuo. Žinau, kad šiandien Jūsų laukia svarbus kolegijos posėdis, bus kalbama apie Europos ateitį, tad galbūt į mano klausimą po to posėdžio geriau galėsite atsakyti, bet visgi uh, Ką, kas komisijoje galvojama apie tai, koks bus ateityje regionų, miestų, miestelių vaidmuo, kas yra galvojama apie visą struktūrą, kurios reikia, kad būtų kokybiškas anglodas politikas siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų tinkamai panaudojama, nes didžioji, e, didžioji dalis nukreipiama per miestų ir regionų biudžetus. O, E, nepatenka vien tik tai į e, centrinio ligmens biudžetą. Kaip Jūs įsivaizduojate e, Europos miestų ir regionų ateitį, ką apie tai galvoja komisijos pirmininkas Junkeris? Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρία Επίτροπε. Ačiū, pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Europos parlamento regiono plėtros komitetas, jo noriu daugama, noriu, kad būtų e, remiama sanglaudos politika, kad ji būtų e, stipresnė, kad tai mažintų ir netoligumus tarp regionų ir socialinę neligybę. Ir naujausio Eurostato duomenys rodo, kad e, skirtumas ir atotrukis didėja, bet tikiu, kad komisijoje yra valia siekti stiprios sanglaudos politikos, bet kartais kyla e, kliūčių ir e, sanglaudos e, politikai skirtos lėšos mažinamos, o nedinamos. Mano klausimas būtų toks. Lėšos skirtos migracijos kriziai, kodėl jos imamos iš sanglaudos lėšų, ne iš kažkur tai kitur. Kitas klausimas dėl Graikijos. Buvo komisijos tarybos susitarta dėl tikslų, kalbant apie migrantų perkeliamą ir už tos programos įgyvendimą ir atsakingos valstybės narės. Visi šią programą gyvendinome ne visiškai, tik 5 procentus jos ir kai kurios šalis, kaip Graikija, Italija, turi vienos dorotis šitą problemą be jokios solidarumo. Uh, E, Kaip komisija galėtų daryti spaudimą kai kuriam valstybėm narim, kad solidarumas nebūtų tuščias žodis, kad solidarumas būtų įgyvendinamas? Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė už tai, kad jūs vėl apsilankėte mūsų komitete. Ačiū už jūsų pasisakymą. Galiu pritarti viskam, ką jūs sakėte apie sanglaudos politikos svarbą. Tai yra ES integracijos simbolis o taip pat ir tikrasis solidarumas. Tai yra instrumentas skirtas kovai su populistais, nes iš sanglaudos politikos e, gauna naudos piliečiai. Sanglaudos politika sukuria e, sąlygas, vienodas sąlygas piliečiams. Mano klausimas yra susijęs su omnibus reglamentu, kuris dabar svarstamas įvairiose komitetuose. Kaip jūs užtikrinsite, kad ir ateityje būtų sėkmingai tesiama sanglaudos politika? jeigu yra numatomas neribotas lėšų perkelimas iš struktūrinių fondų, taip pat ir e, socialinių fondų į EFSI fondą, kurio tikslas visai kitoks, kurio veikimo principai visiškai kitokie. Ir kaip jūs ketinate išsaugoti sanglaudos politikos rezultatus? E, pradėsiu nuo partnerystės e, projektų, klimato kaitos, darbo vietų išsaugojimo. Tai yra didžiulis iššūkis. Ir dėl to mes esame susirūpinę. EFSI fondo socialinė dimensija yra visiškai nedidelė. Yra numatyti tik 4 procentai EFSI fondo socialiniams projektams. Taigi noriu pasiteirauti, Kaip jūs užtikrinsite, kad sanglaudos politika bus įgyvendinta ir ateityje ir kad ji turės biudžetą, nes e, e, tas neribotas, nežabotas lėšų perkelimas iš struktūrinių fondų į EFSI gali reikšti sanglaudos politikos pabaigą. Dabar dėl laikotarpio po 20 metų. Gal jūs galite užsi, užsiminti, apie um, būsimą komunikatą dėl ex-ante sąlygų. Ir dar vienas klausimas, kurį nuolat užduodu, nes tai labai svarbu žaliesiems. Kaip vyksta komisijoje e, darbai susiję e, su e, bendru vidaus produktu? Ar pakanka to BVP, galbūt reikia ir kitų kriterijų, tokių kaip gerovės, paskirstimas, aplinkos kokybė. Gal komisija gali užsiminti, kada jau čia galima tikėtis kokiu nors e, rezultatu. Pane Damato. Ačiū pirmininkė. Liepos 30 dieną komisija išplatino komunikatą tarybai ir parlamentui kur buvo kalbama apie e, techninės korekcijas valstybėms narėms, kurias palėtė ekonominė krizė. Na ir panašu, kad e, Italijai turėtų tekti milijardas e, tas milijardas būtų panaudojamas migrantų kriziai, jaunimo nedarbui spręsti. Taip pat būtų užtikrinama sinergija tarp struktūrinių fondų ir Junkerio plano. Jau paaiškėjo, kad Italijos vyriausybė 200 tūkstančių eurų iš tos sumos skyrė žemės drebėjimų padariniams šalinti. Kitos lėšos dar nepaskirstytos. Taigi aš norėčiau sužinoti, ar mano minima suma teisinga ir kokią manevro laisvę turi Italija dėl to milijardo ar milijardo šešių šimtų tūkstančių. Ir konkrečiai teiraujuosi dėl Italijos. Ar Italija galės skirti daugiau kaip 200 milijonų eurų žemės drebėjimų padariniams šalinti, jeigu to prireiks. Techninės korekcijos visą laiką yra susijusios su kofinansavimu. Jeigu taip, tai noriu pasakyti, kad nelabai supratome, kiek yra svarb, svarbios viešosios investicijos krizės metu. Parlamentas jau yra patvirtinęs rezoliuciją e, šiuo klausimu, tai yra būtent kaip turėtų būti atliekamos techninės korekcijos. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Aš klausiausi su susidomėjimu jūsų pareiškimo ir nesu net ir nustebęs, nes jūs kalbate apie tuos pačius dalykus ir aš pasižymėjau, kad savo pasisakymę jūs visiškai nekvesionavote ES politikos, kai tuo tarpu ji neduoda jokių rezultatų, jūs kalbėjote apie tai, kad reikia dar labiau spartinti tą politiką ir aš norėčiau pasakyti, kad jūs nesiklausote tai, ką nori pasakyti žmonės, jūs nesiklausote žmonių balso. 20 milijonų nedirbančių jaunų žmonių jūs nesiklausotės, nesiklausote ir prancūzų, galybės prancūzų, kurie visi yra aukos tos ES vykdomos politikos, ypač kalbant apie komandiruojamų darbuotojų direktyvą, taip pat kalbant apie tai, kad gamyba perkeliama, perkeliama masiškai iš ES. Ir pavyzdžiui, iš Prancūzijos viena įmonė savo gamybą perkelia į Lenkiją, nes tai pigiau jiems. Ir viskas yra dėl ES, dėl būtent ES veiksmų. Taigi jūs, ponė komisijos narė, vietoj to, kad jūs kvestionuotumėte tuos dalykus, jūs sakote, nesakote, kad neveikia ši politika. Taigi aš išklausiau jūsų ir norėčiau paklausti, jūs kritikavote tarsi Brita, Britanijos uh, balsavimą, būtent Britanijos žmonių pasirinkimą, jūs kritikavote amerikiečių pasirinkimą, jūs kritikavote taip vadinamą populizmą. Na ir aš tikrai labai didžiuojuosi, kad esu populistas, kadangi populizmas tai reiškia žmonės. Jūs pamiršote paminėti Austrijos, kur taip vadinamas populistų judėjimas 47 procentus balsų gavo prezidento rinkimuose. Jūs pamiršote paminėti populizmą Italijoje, kur įvyko referendumas kurio norėjo Europos Sąjunga. Ir ten irgi daug populistai gavo balsų. Jūs pamiršote populistus Vengrijoje, kur 86 86 procentai vengrų balsavo prieš imigrantus. Jūs pamiršote populizmą, kuris yra ir vyksta, ir gajus yra ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje, ir Niderlanduose. Palaukite dar šiek tiek, ponia komisijos narė, ir pamatysite, kas įvyks šiais metais tuose rinkimuose vietoj to, kad jūs kvesionuotumėte tuos dalykus, ką jūs sakote, jūs iš karto kalbate apie tai, kad reikia skleisti daugiau informacijos apie šią politiką. Jeigu su komunikacijos politika yra susijusi su tokiomis brošiūromis, kur kalbama apie imigraciją ir panašiai, čia tarsi kalbama apie kaimo plėtrą ir panašiai, tačiau jūs tiesiog vietoj to tik bandote prastumti savo politiką ir visiškai jos nekvesionuojate. Aš manau, kad tokiu būdu ES pasieks katastrofą. Dėkoju, tai buvo pareiškimas, neklausimas. Tai nemanau, kad dabar velsimės į tas diskusijas. Ačiū visiems už klausimus ir pareiškimą. Dabar žodis komisijos nariai, kad jie atsakytų klausimus. Ačiū. Dėkoju visiems už pasisakymus. Man visuomet labai įdomu išklausyti visų jūsų nuomonės. Tikrai man pasilgta tų, aš pasilgsiu tų diskusijų Europos parlamente. Pono Vanistelroj klausimas. Na taip, aš manau, kad mes nuolatos darome tą pačią klaidą. Ir kai aš čia atvykau kaip stebėtoja Europos parlamente dar, mes tuomet nekalbėjome apie populizmą ir panašius dalykus. O dabar O dabar dėl to, kad na, mes net ir nesakėme, ką, ko pasiekėme šią ES politiką per eilę metų, mes tiesiog kartojame tas klaidas, bet mes norėjome būti patikimi ir nekovojame pakankamai bandydami įrodyti, kas yra sanglaudos politika. Tai dėl to aš manau, uh, kad mano pagrindinis vaidmuo ir svarbiausias prioritetas šiais metais ir yra informuoti daugiau apie tai, kas vyksta, ką mes darome. Karlos Moedas, kuris yra atsakingas už mokslinius tyrimus ir inovacijas, paaiškino man, kad jis lankėsi Mančesteryje vasarą ir pasakė man, kad lankystis Mančesterio universitete. E, kolegos iš regio generalinio direktorato išsiaiškino, kad šis universitetas buvo sukurt, įsteigtas gavus 250 milijonų eurų finansavimą iš ES. Taigi sakau, Karloš, mes prisidėjome prie to. Jis ten nuvyko ir nematė iš vis jokio Europos komisijos ženklo ar panašiai ir jisai lankydamasis tame gražiame universitete paklausė, kas jį sukūrė ir E, jie pasakė meras ir kad jiems buvo draudžiama netgi e, e, eksponuoti tą ES vėliavą universitete. Meras tą draudė. Tai panašu, kad ne vienintelis tai yra meras, kuris prisima visą, kas geriausia savo. Turime komunikacijos veiksmų planą ir valstybės narės jau gali pasinaudoti kiekvienos programos techninę pagalbą ir gauti nemažai lėšų finansuoti komunikacijų ir ryšių veiklai. Tačiau tikrai atvirai kalbant, aš nesu įsitikinusi, kad tokia veikla duos realaus poveikio. Taigi kaip ES piliečiams parodyti, ką reiškia sanktos politika ir kiek ji duoda rezultatų, tai aš manau, kad čia tikrai mūsų bendras siekis pabandyti pasirūpinti, kad ir politikai įvairiais ligmenimis pasakotų apie tai, kokiu rezultatu žmonių gyvenimui duoda sanglos politika, nes čia regi komitete mes turime visą tą bendrą kontekstą. Biudžeto kontrolės komitete, tarkim, aš kai lankausi, tai mes kalbame kasmet apie tas klaidas, klaidų lygį ir panašiai, bet kai šalyje yra 5 procentų neįsisavinimo e, procentas. Tai reiškia, kad 95 procentai lėšų yra įsisavinta ir tai yra gera, geras rezultatas. Taip pat diskusijos, diskusijose su audito rūmų atstovais mes kalbame apie tai, kas yra blogai dažniausiai. Ir aišku, tai yra labai kompleksiška politikos rytis. Ir mes dažnai girdime tą retoriką nukreiptą prieš ES. Ir aš manau, kad anglos politika iš ties yra labai svarbi laikotarpyje po 20 metų. Aš jau apie tai pradėjau diskusijas ir e, atsakydama ponui Vanistelro ir taip pat ponui Jakovčič, e, kokios diskusijos vyksta Europos komisijoje, jau pradėjome kalbėtis apie tai ir man akivaizdu, kad reikia išsaugoti Europos Sąjungą. Aš pasakau, pasakau už sąjungos politiką įtraukiant visus regionus ir vokietijos žurnalistas manęs paklausė, kodėl jeigu biudžetas bus mažesnis, tai kodėl negalėtumėme tvirtinti išmokų tik varganiausiems regionams. Bet aš manau, kad tai būtų labai netinkamas signalas, nes sanglaudos politika iš pat pradžių buvo sukurta visiems regionams. Ir aišku, yra tas jaučiamas atotrukis tarp neturtingų ir turtingų regionų. Tai reikia ir padėti ir turtingesniems regionams išsaugoti tą išsivystimo lygį. Taigi visą tai, ką jūs sakėte, ponia Vanistelroj, reformuojant sanglos politiką, dėl to jūs irgi balsavote Europos parlamente ir taip pat taryboje eksantės sąlygos, tos specializacijos, pažangios specializacijos, tai visą tai yra svarbu, kuriant stiprius regionus ir aš taip pat laukiu konferencijos, kuri bus skirta pažangioms specializacijoms įvyks Helsinkije. Aš manau, kad sanglos politika yra būtina tam, kad visi regionai gautų priemonių pasiekti gerų pramoninių, technologinių ir rezu, energijos politikos rezultatų. Ir visą tai svarbu, kuriant galimybės visiems piliečiams visur. Na ir aš apgailestauju, kad dauguma mūsų neįvertiname sanglos politikos duomenų, kai ma, kad sužinotumėme, kiek pastaraisiais metais kiekviename regione sukūrėme darbo vietų, kiek žmonių gavo darbo būtent dėl ES finansuojamų projektų. Taigi aš manau, labai svarbu ne, neignoruoti nieko ir nepamiršti nieko. Kažkas kalbėjo apie tai, kad reikia galbūt labiau atsižvelgti socialinius poreikius. Aišku, to šiek tiek trūksta, to socialinio matmens ir ramščio trūksta, kurį mes turime patobulinti. Taigi aš manau, kad labai svarbus taip pat yra ir bendradarbiavimas tarp regionų, nes toks yra gyvenimas, būtent regionai nėra vienodi. Ir vienas dalykas yra pasinaudoti, naudotis ES pagalba 42 e, metus ir kitas dalykas, pavyzdžiui, yra Bulgarijos patirtis, kur ir, ir lygis kitas ir sukaupta patirtis yra kitokia, taigi labai svarbu apie tai kalbėti atvirai ir ieškoti diferencijavimo, nieko nebandant įžeidinėti, bet tiesiog suprasti ir priimti tokį gyvenimo faktą, kad nesame vienodi ir kad yra ir istorinių skirtumų ir gyvename tokiu laikotarpiu, bet aišku, galime pamastyti apie tai, kokios būtų tai, kam tam tikros šalis, kurios, jeigu jos būtų naudojasi tą paramą iš pat pradžių. Pone Kocelino, aš labai džiaugiausi diskusijomis Neapolyje, kalbant apie aštuonis pietų Italijos regionus. Jie atsilieka, Italija nėra nauja valstybė narė, tai be jokios abejonės problemų, kaip žinia, yra ne tik naujose valstybėse narėse, bet ir uh, Tokiose šalyse kaip Graikija, Italija, kurios irgi labai nukentėjo nuo krizės. Taigi aš manau, kad aš ten aiškiai pasakiau, ką galvoju ir galiu čia pakartoti. Mums reikia sangdos politikos dar labiau nei anksčiau ir aš žinau, kad nėra tai tinkamas laikas ginti status quo. Ir akivaizdu, kad ši sanglos politika turi būti reformuojama, tai yra politika, kuri nesikeitė pastarosius 25 metus, tai akivaizdu, kad reikia supaprastinti žmonių gyvenimą. Pone Tomašits taip pat apie tai kalbėjo ir aš pykstu, kai matau, kad žmonės nepasinaudoja lėšomis, nes procesas per ilgas ir per daug biurokratiškas. Tai mūsų tikslas palengvinti tą procesą, bet anglos politika turi išlikti ir mes žinome, kad ją reikia reformuoti. Tačiau ji turi būti kuo labiau matoma ir parodyti, kokį poveikį jį daro žmonių gyvenimams. Tai yra vienintelė politikos rytis, kuri yra susijusi su regionų vadovais, merais ir taip pat miest, piliečių atstovais. Ir aš padėjau diskusiją su ponu Otingeriu ir Katainenu. Mes visi sutarėme, kad anglos politika turi išlikti. Taigi žiūrėsime, kaip baigsis tos diskusijos Na, bet kuriu atveju aš manau, kad yra labai svarbu, kad e, sanglos politika būtų kuo galima paprastesnė. Mes visi žinome, kad sprendžiame tą problemą jau peržiūrėdami daugiametę finansinę programą. Suprantame, kad radikaliai keisti politikos negalime per programavimo laikotarpį jo eigoje. Ir mes tiesiog norėjome uh, suprasti, ką būtų galima racionaliai pakeisti, nesukuriant teisinio neiškumo valdančioms institucijoms. Taigi šiuo metu supaprastinimas nėra susijęs su tuo, kad reikia supaprastinti dabartinį programavimo laikotarpį, bet kalbam apie tai, ką reiktų padaryti, kad įgyvendinimas e, pagerėtų ir programos būtų greičiau įgyvendinamos. Na ir laikotarpėje po 20 metų Mes daugiau apie tai pamastysime. Pavyzdžiui, pradėjome diskusijas apie bendrą, bendras taisyklės visų fondų atveju. Aš suprantu, kad ne pirmąjį kartą mes bandome tą padaryti, bet aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes tai yra viena didžiausių kliūčių ir naštų valdančioms institucijoms, nes taisyklių yra labai daug. Ir kodėl EFSI, pavyzdžiui, fondo atveju taisyklės yra paprastos, o kitų fondų atveju yra sudėtingesnės. Taigi mano mintis yra parengti bendras taisyklės visiems fondams ir tada tam tikras diferenciacijas galbūt. Na, žiūrėsime, kokiu rezultatu duos tos diskusijos parlamente, komisijoje ir su vietoje dirbančiai žmonėmis, ką jie apie tai mano. Dėl EFSI ir kitų fondų Akivaizdu, kad čia nėra konkurencijos tarp mūsų fondų ir EPSI fondų, tai yra papildomas finansavimas, mes parengėme gairės naudos galėjams, kaip jie gali apjungti tos, tos fondus, esame pasirengę parodyti tam tikrus pavyzdžius, nes sudėtinga kartai suprasti, kaip tą įmanoma padaryti. Bet realiai, kadangi geografinė prasme tai nėra bendri dalykai, tai kai kurios valstybės narės yra geriau pasirengusios naudotis tomis finansinėmis priemonėmis nei kitos narės. Kai kuriuose šalyse nėra banko, tarkim, kuris galėtų prisimti riziką e, naudojant strateginius fondus. Ir mes su techninė, techniais ekspertais patarėjais dirbame ir esame pasirengę padėti visoms valstybėms narėms, gavę iš jų prašymus. Čia juk kita problema, priemonių turime daug, kuriomis galime padėti, bet prašymų iš valstybių narių negauname. Turime 34 tūkstančius žmonių vietų, dirbančių visose 28 valstybėse narėse, esame pasirengę iš vienos šalies, kuri, pavyzdžiui, turi sukaupusi daug patirties dėl viešųjų pirkimų ir panašiai, padėti kitai, kuri, kurių rezultatai prastesni, gal trūksta lėšų ir panašiai, bet mes tokių prašymų negauname iš regionų, iš valstybių narių, kad galėtumėme pasinaudoti visomis tomis priemonėmis. Taigi, ponė Tomašič, aš tikrai su jumis sutinku, kad supaprastinimas yra labai svarbu. Ir kaip sakiau, bandėme tą padaryti su tuo omnibus pasiūlymu, mes dabar laukiame Europos parlamento balsavimo dėl mūsų pasiūlymo ir tikimės, kad tai tikrai paveiks nedelsiant žmonių gyvenimus, nes pirmiausia, elektroninės anglodos pasiūlymas, supaprastintų kaštų pasiūlymas tokiu atveju tikrai nereiks visų ten faktūrų dėl elektros energijos ir panašiai teikti. Bus tiesiog paskaičiuotos bendros sąnaudos ir aišku sieksime dar daugiau laikotarpyje po 20 metų, bet šiuo atveju tiesiog tie galėjome numatyti tų pokyčių. Panas, panas Jakobčič kalbėjo apie solidarumą. Nepaslaptis, kad ši politika yra dažnai užsipuolama. Uh, Visi puikiai tai žinome, nes yra tiek daug iššūkių ir aš nekaltinu nieko, aš tiesiog sakau, kad turime susidurti su tom, ta realybė, imigracija, breksitas, vidinis išorinis saugumas. Taigi aš manau, kad mes turime pakovoti už regionus, už savivaldybės, kad jų balsas būtų išgirstas, nes jie geriau žino nei mes, kas veikia, kas neveikia. Ir pirmąjį kartą per programavimo laikotarpį 14-20 metais valstybės narės yra įpareigotos bent jau 5 procentus RDF e, tiesiogiai valdomos savivaldybių lėšų panaudoti. Anksčiausiai 20 procentų 39 miestams buvo skirta. Suprantu, kad tai yra didžiulė atsakomybė, bet taip pat tai ir didžiulis pasitikėjimas nes kalba eina apie projektus, kur realiai reaguojama žmonių poreikius. Taigi labai svarbu, kad regionai ir savivaldybės būtų įtraukti. Euro, Eurocitis viršūnių stikimas įvyks kitą mėnesį, bus miestų forumas. Puikiai žinote, kad susitinku su sostinėmis, bet mano manimu, kai kalbame apie miestus ir miestų darbo tvarkę, turime kalbėtis ir su mažesniais vidutinio dydžio miestais ir aš dirbu su ponu Pilhorgen, kad būtų galima atsižvelgti į tuos mažesnius miestus, kurie susiduria ir su kaimo mm, problemomis. Ir kaimo plėtros fondo lėšos irgi turėtų būti skiriamos tam, kad būtų kuriamos energijos Europoje, nes mano manimu, mano asmeninė nuomonė yra ta, kad teisės aktus yra tam tikrų prieštaravimų nes mes daug investuojame į miestų koncentraciją, bet dažnai pamirštame kaimo vietovės ir rizikuojame tuo, kad būtų labai išplės, išplėtoti miestai, o tarp jų kaimo vietovės būtų neišvystytos. Taigi, mano manimu, Žemės ūkio fondo lėšos irgi turėtų būti skiriamos sinergijoms kurti, kad kaimuose būtų ir mokyklos, steigiamos ir internetas dėgiamas, kad vyktų aiški veikla ir ne vien tik tai būtų subsidijuojami ūkininkai. Čia mano tokia nuomonė ir aš manau, kad mes turime dirbti iš vien ir užtikrinti sinergijas tarp įvairių sričių. Kalbant apie regionus, mano manimu, kol kas mes nerado, neradome kito konsensuso dėl BVP gyventojui Bet yra minčių, kaip regionai galėtų būti klasifikuojami ir mes turėjome diskusijas Florencijoje su Europos instituto akademija. EBPO irgi atvyks ir pateiks daugiau informacijos apie įvairius rodiklius. Tai yra tam tikra kombinacija tarp PVP gyventojų ir kitų rodiklių. Bet aš manau, kad turime vėlgi realistiškai įvertinti padėtį. Man BVP gyventojų yra esminis rodiklis, negalime čia išrasti kažkokiu kitų rodiklių, kaip pavyzdžiui laimės lygis ar panašiai. Nes gali būti labai neturtingas, bet labai laimingas, kaip Kuboje, pavyzdžiui. tai aš manau, kad BVP gyventojui tikrai įrodo gyvenimo kokybės rodiklį. Aš manau, kad tai turėtų išlikti pagrindinis, vienas pagrindinių mūsų rodiklių. Bet aišku, aš ats, ats, esu atvira visoms diskusijoms apie tai, kaip būtų galima kalbėti apie regionus, kas yra mažiau išsivyščia regionai perinamojo laikotarpio regionai, geriau išsivystę regionai pagal BVP gyventojų rodiklį ar kitus rodiklius, kurie būtų realistiški, pavyzdžiui, kiek apgyvendintos tos, kiek tankiai apgyvendintos tos teritorijos, kurios galbūt labiau atsilieka ir panašiai. Papadomolis. Žinau, kad jūs labai griežtai ginate sanglos politiką, tai aš norėčiau Jums padėkoti graikiškai už tai. Jūs tikriausiai geriau už mane žinote, kad svarbiausia nelėšų, nelėšų kiekis. Kartais labai svarbus yra ir administraciniai gebėjimai. Ir jūs puikiai žinote, kad mes dirbame su jūsų institucijomis tam, kad administraciniai gebėjimai būtų sustiprinti, o dėl solidarumo tai aš pritariu jūsų nuomoniai. Būtent, kad mes turime rodyti solidarumą, skirstant lėšas dėje. Tai nevyksta, bet mes pasiūlome galimybę valstybėms narėms pasinaudoti mūsų lėšomis. Mes neverčiame jų to daryti ir kol kas mes AMIF fondą tik tai fondo lėšas naudojame, migracijos fondo lėšas ir Italija prašė keisti programavimo laikotarpį nuo 7-13 metų, būtent, kad dar du laivai būtų skirti, kurie tikrai labai daug prisideda, kad pietų Italijoje būtų išgelbėtos gyvybės ir Graikijai skiriamos lėšos, atidėtos lėšos migracijos politikai. Taigi pagalba, sprendžiant migracijos krizę, nepatenka į sanglaudos politiką ir sanglaudos politika ne, dėl to nenukentėjo, nenukentėjo visiškai finansavimas dėl, finan, dėl migracijos krizės, bet sanglaudos politika gali ir turėtų padėti, jeigu valstybėms narėms reikia tos pagalbos prieimimo ir prieglašio prašytų integravimo srityje. Valstybės narės prašymų mes galime padėti steigti vaikų darželius, ligoninę, socialiniai fondai, čia lėšos gali būti naudojamos kalbų kursams finansuoti ir taip pat, aišku, turime patys savo pripažinti, mano šalis, tarkim, labai mielai nori priimti pabėgėlius, bet jie nenori pasilikti. Ir tada Rumunija bando prisidėti kitaip, pavyzdžiui, dalyvauja Frontexo veikloje ir kitose priemonės, netgi Luksemburgė. Jie, netgi Luksemburgai nenori vykti. Taigi mes turime surasti solidarumo demonstravimo būdus atsižvelgiant į realybę, ir jeigu, pažiūrėk, kokios valstybės narės kaip Vokietija, Italija, Graikija susiduria su didesnė našta, tai kitos šalys turėtų prisidėti ir išlikti solidarios. Ir aš tikrai esu sunerimusi dėl to susiskaldimo, dėl migracijos. Ir aš į Varšuvą vykstu ir būtent aš irgi kalbėsiu apie tai, kad jie turi rodyti solidarumo, nes jie negali kas kart kaltinti ES ir visą naštą palikti tokiom šalims kaip Graikija, vien dėl to, kad geografinė jūsų padėtis tokia. Taigi aš manau, kad labai svarbu yra rodyti solidarumą. Na, bet kuriuo atveju esame pasirengę įgyvendinti programą. Kitos valstybės narės, pavyzdžiui, Vokietijoje aš mačiau tiek daug puikių projektų Berlyne, Leipcige, Dresdene. Taigi aš manau, kad netgi Paryžiaus priemešiuose mačiau gražių dalykų, kas yra daroma migrantų labui. Taigi, aš manau, mes turime vengti tiesiog segregacijos, nes segregacija taps branduolinė bomba, kalbant apie ateities kartas. Tie geto tipo uh, tokia getų politika tikrai nieko neduos. Ir mes prieš savaitę paprašius Bruseliui keitėme veiklos programą Bruseliui. Jie nori visas lėšas skirti e, centrams Molenbeke ir Anderlechte. Taigi mes iškart pakoregavome jų programą gavus jų prašymą ir investuojama bus į tai, kad būtų rūpinamasi tais migrantais tuose regionuose. Dabar eksantės sąlygos, ataskaita bus parengta kovo pabaigoje apie tai. Ir kaip sakiau, be BVP gyventojų dar ieškosime kitų statistinių duomenų. Laukiame jūsų komentarų, bet mums BVP rodiklis yra pagrindinis kol kas jau. Nežinau, ar nepraleidau ko nors. Kaip sakiau, ponia Vana, Mes galvojame apie bendras taisyklės visiems fondams. Partnerystė yra labai svarbu, socialinis matmuo irgi yra labai svarbu. Omnibus pasiūlyme mes siūlome EFSI jungti su kitais fondais ir tikimės, kad Europos parlamentas patvirtins ir taryba patvirtins omnibuso pasiūlymą, ko galima greičiau. Mes manome, kad tai yra naudinga kalbant bendrai apie investicijų dydį regionuose ir sanglos politikos veikėjai patys galiausiai priims sprendimus, mes negalime priversti jų kažką daryti dėl techninio pakoregavimo Italijai. 2,6 milijono, milijardo, kaip jūs teisingai sakėte, skirta Italijai. Tai yra suverenus Italijos institucijų sprendimas, kaip jie naudos tas lėšas. Tačiau mes kalbėjome su ministru Devičenti ir kitomis institucijomis, nes žinome, kad yra problemų dėl nedarbo ir imigracijos. Ir taip pat Italijos valdžios institucijos nusprendė 200 milijonų skirti keturiems regionams. Mes tiesiog prašėme, kad jie informuotų mus apie tai, kaip jie dalins tas lėšas. Ir, kaip žinia, Mes e, gruodžio mėnesį 30 milijonų eurų skyrėme žemės drebėjimo padarniams likviduoti. Tai maksimali įmanoma suma pagal solidarumo fondo taisyklės ir dabar laukiame regionų įvertinimo, kad žinotumėme, kiek galime padengti tų lėšų, tų sąnaudų ir taip pat yra patytas pasiūlymas, kad šalia solidarumo fondo dar 100 procentų bus, būtų finansuojama iš RDF e fondo, taigi Laukiame jūsų sprendimo, o dėl techninio pakoregavimo tai yra tos lėšos, kurios yra skiriamos dėl to, kad situacija vietoje blogesnė nei buvo prognozuojama, tai jūs nusipelnėte tų lėšų šalia jūsų skirtų lėšų ir ne, būtent, būtent ne mes turime spręsti, kaip jūs naudosite tas lėšas, mes tiesiog pasiūlėme uh, investuoti tas lėšas į jaunimo nedarbo problemos sprendimą, migracijos problemų sprendimą. O dabar po žemės drebėjimo, aišku, Italijos institucijos nusprendė 200 milijonų eurų skirti tiems keturiems regionams, bet kol kas mes negavome informacijos apie tai, kaip e, panaudos tuos pinigus tie keturi regionai. Dėkoju. And, and last, uh, last, uh... Ir dar paskutinis komentaras. Aš nekritikuoju nieko, aš atsiprašau, jeigu neteisingai mane supratote, aš tiesiog norėčiau pabrėžti, kad viskas keičiasi ir reikia su tais pokyčiais susitvarkyti. Taip, žmonės reikalauja daugiau, yra reiklesni ir mes turime kalbėti apie investicijų pridėtinę vertę ir aš galiu garantuoti, kad jeigu nuvyktumėme jūsų regioną, surastumėme daug dalykų, kur būtų akivaizdu, kad čia yra prisidėjusi Europos Sąjunga. Nes tarkim, tam tikros darbo vietos yra finansuojamos iš ES lėšų. Aišku, visi politikai žaidžia savo kortomis, bet realybė ta, kad Europos sanglaudos politika buvo sukurta tam, kad būtų užpildyta, užpildytos spragos ir pavyko to padaryti. Dabar švenčiame 60-ąjį Romos sutarties jubiliejų, gal jūs galite pažiūrėti, kaip Europa atrodė prieš 60 metų ir kaip jie atrodo dabar. Akivaizdu, kad naujoms valstybėms narėms plėtra buvo didžiulis pasiekimas, galbūt jūsų nuomonė kitokia, bet aš manau, kad 70 metų investicijų augimo tai yra unikalus projektas, unikalus projektas, kurį turime išsaugoti ir turime kovoti už Europą ir turime išsaugoti Europą kaip sakė teisingai mūsų pirmas kalbėtojas ponas Vanis Tauroj. Ačiū. Ačiū komisijos nariai. Na, turbūt per vieną minutę nespėsime užduoti dar septynių uh, klausimų, jo labiau jūs netė, nespėsite atsakyti. Todėl aš uh, norėčiau jūs paprašyti, kolegos iš regionų plėtros komiteto raštu atsius šitos klausimus, galbūt galėsite raštu atsakyti. Uh, Na, akivaizdu, jog teks organizuoti neįlinį posėdį skirtą sanglaudos politikai po 20 metų ir tuomet galbūt turėsime daugiau laiko išgirsti vairias nuomonės, klausimus ir taip pat išgirsti jūsų atsakymus. Labai jums ačiū. Sėkmingo posėdžio šiandien. Mm kuriame diskutuosite apie Baltąją knygą. Na, iš narių lauksiu klausimų komisijos nariai raštu. Ačiū už supratimą, nes dabar posėdžio laikas jau išseko. Written, yeah. Thank you very much once again. All the best. Thank you. Take care. And now we continue with the next. Tęsame darbą. Kitas darbo tvarkės e, klausimas - tai apsikeitimas e, nuomonėmis su Europos savivaldybių regionų taryba. Taryba buvo įsteigta 1951 metais. Tai Europos ligmens kėtinė organizacija, tai yra 60 e, narių asociacija iš 41 šalies Ir a, iš tiesų šita a, organizacija atstovauja 151 tūkstančiui savivaldybių. Ir taryba a, atlieka vaidmenį. Mm, kai kalba eina apie visas politikos sritį susijusias su savivaldybėmis ir iš tiesų taryboje atstovaujama ir nacionaliniam asociacijom. Šiandien turim galimybę kalbėti su tarybos e, atstovų. E, paskutinį kartą tai buvo 15 lapkritį. Šiandien keisime nuomas, keisimės nuomonėmis e, dėl darbo ateityje taryboje. Pas mus yra atvykusi Upsalos merė ponia Gunnarsson, kuri yra e, CMR e, tarybos e, atstovė spaudai sanglaudos politikos klausimais. Tai iš tiesų toliau tęsime kalbą apie sanglaudos politiką, suteiksiu žodį poniai Gunarson, o po to galimybę turės pasisakyti regiono plėtros komiteto nariai, pradedant nuo koordinatorio. Pone Gunarson, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Uh, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, kaip pirmininkė minėjo, aš esu Karola Gunnarson, esu San merė, tai yra vienos yra Švedijos valdybų merė, taip pat aš esu atstovęs spaudai Europos savivaldybių regionų tarybos, samaldos politikos rytyje, tai šį darbą jau dirbu daug metų. Iš tiesų, šiandien didžiulė garbė dalyvauti šiame posėdė, keistis nuomonėmis dėl sanglaudos politikos, ypač kalbant apie pasiektus vietose rezultatus ir kalbant apie ateitį. Ir aišku, ta ateitis dar kol kas yra tuščias lapas, kaip sakė pirmininkė Europos lygių regionų taryba. Tai Europos skėtinė organizacija vienijanti savivaldos e, regionų žios institucijas, subų e, subūrė nacionalinės e, institucijas, pačių vairiausių ligmenų. Štai kalbame apie na, vietos savivaldos, regionios institucijas ir, ta, ir e, tarpinės institucijas. Ir iš tiesų e, e, šiandien tenka daug užbandymų sanglaudos politikai, migracija, mažas ekonomikos augimas, breksitas. Iš esmės tai buvo balsavimas tų regionų, kurios atsilieka savo, savo plėtra vis aukščiau kelia e, galvas populistinės partijos ir kyla bejonių dėl ES ateities, dėl to, kokios pridėtinės verties tai duos. Uh, ES e, piliečiams ir tokiais netikrumo laikais e, pasišventimas e, teritoriniai pusiausvirai ir vietoje subalansuotai sanglaudos politikai visose Europos regionuose. Visą tai yra dar, dar labiau svarbu ir norėčiau pritarti tam, ką sakė komisijos narė dėl sanglaudos politikos svarbos. Na, ši uh, Politika yra ta priemonė, per kurią ES piliečiai patiria e, Europą. Tai e, leidžia valdžios institucijoms, įmonėms, universitetams, pilietiniai e, visuomeniai ir mūsų savivaldybių ir regiono organizacijoms plėtotis, aukti drauge. Europos sanglaudos politika tai E, priemonė, kuri leidžia parodyti piliečiams, kad e, Europai jie rūpi. Tai yra priemonė, e, kurio galima pasitikti bendrus iššūkius ir tai daryti koordinuotai. Mes sutarėme dėl pagrindinių principų. Tačiau tai, kaip šiandien veikia ši politika, ne visai atitinka e, rytdienos poreikius. Sanglaudos politikos ateitis turi parodyti, kad tai yra tinkama priemonė, kad būtų galima spręsti problemas, kuria, su kuriuom susiduria žmonės savo bendruomenėse, savo gyvenimuose. Uh, Ir mūsų taryba kaip tik tai pradėjo dabar refleksijų procesą dėl to, kaip būtų galima užtikrinti, kad būtų išsaugotos svarbiausios politikos rytis, kad tai e, duotų naudos pačiu efektyviausiu būdu, kad būtų susi, susitelkta į tas rytis, kur poreikis yra didžiausias. Mūsų tikslas per ateinančius mėnesius yra atkreipti dėmesį į pagrindinės rekomendacijas teikiamas uh, vietos ir regionės valdžios institucijų požiūrių dėl to, kokia sanglaudos politika turėtų būti po 20 metų. Jau dabar norėčiau su jumis pasidalinti penkiais pastebėjimais. Tos pastebėjimus išsakysiu vardu tų, kurie, kurie vietoje įgyvendina ES sanglaudos politiką, ją valdo. Iš tiesų kalbėsiu vietos ir regioninės e, valdžios vardu. Iš tiesų Europai reikia naujos strategijos po dešimtųjų metų ir ta naujoji strategija galėtų būti pagrista tikslais, kurie jau yra jo, ži, nustatyti 30, 30-ųjų metų kai kuriuose uh, politikos instrumentuose, tarptautinėse susitarimuose, kurios nesenai pasirašė ES uh, e, tvarios plėtros. Uh, E, tikslai, tai būtų Paryžiaus klimato susitarimas, e, tik keli pavyzdžiai. Ir tai, aišku, padėtų e, strategiškai orientuoti sanglaudos politiką ir padėtų siekti pažangos ES nacionaliniu lygmeniu. Tai padėtų taip pat išsaugoti ES vienybės solidarumo dvasę siekiant bendrų tikslų. Antra, ateityje sanglaudos politika turėtų būti įtrauki. E, tai reiškia, ji turi būti skirta visiems regionam ir labiau išsivyščiusiems, kartu reikia nepamiršti tų, kurie yra patekę į sudėtingesnę padėtį, ten, kur trūksta infrastruktūros, kur galbūt netiek orientuojamasi dabar į, e, į inovacijas E, reikia orientuotis į tos regionus, kurie dabar praranda savo jaunimą arba kurie galbūt mažiau patrauklus yra privačiam sektoriui ir iš tiesų reikia laikytis požiūrio iš apačios į viršų, reikia pasinaudoti vietoje turimomis žiniomis, atsižvelgti į vietos žmonių poreikius, reikia atsižvelgti į teritorijos specifiką, ekonominę padėtį reikia e, sukurti patrauklias viešasias er-, erdves, kur būtų galimybių visiems tai taip pat reiškia, kad e, reikia prasmingos politikos visiems atitinkamam partneriam. Pastaruoju metu partnerystės principas ne, nebuvo labai tinkamai visur įgyvendinamas, ypač e, e, rengiant partnerystės sustarimus, veiklos programas, kaip rodo mūsų atliktos studijos. Yeah. Ir iš tiesų ir konsultavimuose sutikimai ne, nereguliarius buvo, e, visgi norint efektyviai gyvendyti sąglaudos politiką, e, reikia e, vis, kad visi dirbtų kartu. Ir šio požiūrį esame įsitikinę, kad sąglaudos politika turėtų būti arčiau, turėtų būti labiau prieinama vietos valdžios institucijom. Ir uh, todėl reikia sus, sustiprinti. Uh, centrinio ligmens ir vietos partnerystės. Čia kalbėtumėm apie, apie rengimo laikotarpį, gyvenimo laikotarpį, vertinimo laikotarpį, tai stebėsnos laikotarpį, sanglaudos politikos ateitis turėtų reikšti, kad vietos lygmo būtų trauktas kur kas labiau negu kad buvo ankstesnis laikotarpis, ne tik tai kalbant apie projektų atranką, bet kalbant apie investicijų prioritetų pasirinkimą. Partnerystės principų Elksenos kodeksas turėtų būti privalomas ir iš tiesų tai turėtų būti ne atskiras kodeksas, tai turėtų būti privalomos nuostatos, nes e, kila bejonių dėl e, kodekso e, teisinio privalomumo. Iš tiesų reikia remtis integruotą teritorijų veiklą tokiu požiūriu. Būtent toks požiūris teikia galimybės kurti daugiasektorinės strategijas, remiantis su regioniniais biudžetais kad e, e, lengviau galėtų dalyvauti vietos savivaldos institucijos, vietos e, suinteresuotos šalės. Mums reikia vertingų priemonių, kad būtų galima perduoti tam tikras sprendimo prieimimo funkcijas žemesniem valdymo ligmenėms. Nes iš tiesų veiksmai, kuriems vadovauja bendruomenė ir, ir panašus buvo labai E, naudinga, tačiau e, iš tiesų e, galimybės buvo ribotos, netgi ir tuo atveju valdymo institucijos turėtų privalėti suteikti šitas galimybės vietos ir regioniniai valdžiai, neatsižvelgiant į tai, kokio, kokio tipo jos yra. Ne, Net aišku, jeigu valdymo institucijos ir bijotųsi dėl savo atsakomybės, jeigu uh, lėšos yra pertvedama žemesniem lygmenim, iš tiesų gali, uh, būti, gali atrodyti, kad uh, sunku tai būtų gyventi, kadangi uh, taikomas skirtingos taisyklės, skirtingi požiūriai, skirtingiam fondam. Todėl mes manytumėm, kad uh, ES gali reikėti uh, pereiti prie vienodų taisyklių taikymo penkiem fondam, kad būtų galima užtikrinti daugiau pasitikėjimo ir teisinio apibrieštumo. Reikėtų vieningo paraiškų teikimo proceso, valdymo ir ataskaitų teikimo proceso, kurie būtų taikomi visiems fondam. Ir ketvirtas anglos politika reikėtų supaprastinti, kad būtų galima skatinti vietos valdžios institucijas visiškai pasinaudoti europiniais fondais. Uh, ir kad jos galėtų tai padaryti geriau negu dabartiniu laikotarpiu. Iš tiesų tai turi būti paprasta, lengvai suprantama, kad tai būtų politika, kuri mobilizuotų visus veikėjus atitinkamuose vietose. Ta politika neturėtų būti pernelik sudėtinga administravimo, kontrolės prasme, pavyzdžiui, e, remiantis Europos komisijos atliktų poveikio vertinimo žiedinės ekonomikos dėka 443 tonos šiltnamio efekto sukeliančių dujų, o tiesiog tų galima išvengti iki 30 metų, galima būtų sukurti tūkstančius darbo vietų ir vietos savildos institucijos yra už tai, netgi labai ir kodėlgi neturėtų būti už tai. Bėda yra ta, kad tam reikia būtinų išteklių, kad šitie užmojai taptų realybę. Uh, Europos Sąjunga turi lėšų, turi fondų, vietos savivaldos institucijos yra pasirengusios pasinaudoti tom lėšom. E, visgi yra miestų, kurio pajėgumas e, yra, yra mažas ir e, tie miestai susiduria su sunkumais norėdami gauti lėšų. Todėl reikia supaprastinimo, reikia diferencijuoti e, e, kontrolę ir audito reikalavimus. Apie tai diskutuoja. Apie tai reikia diskutuoti ateityje mūsų narių nuomonė ir galiausiai reikia stiprinti institucinius gebėjimus visose valstybėse narėse. Valdymo institucijos e, turėtų labiau ir geriau pasinaudoti teminiam, teminiais tikslais. Uh, skirtais techniniai varomai iš tiesų. Tai turėtų būti ne tik tai nacionalinės e, valdymo institucijos, bet taip pat ir naudos e, gavėjai turėtų dalyvauti, tai būtų labai naudinga, e, kalbant apie valstybės pagalbos taisyklės, viešosius pirkimus, finansinės paramos priemonės. Ir iš tiesų, pirmininkė, dabar tik tai bandžiau pateikti pavyzdžius na, tų klausimų, kuriuos gilinasi mūsų tarybos e, nariais. Kovo 28 e, dieną mes kaip tik tai organizuojame e, susitikimą, vyks diskusijos dėl to, kaip būtų galima ateityje formuoti šitą e, politiką, kuri dabar, dabar svarbi Europai, kaip, kad, kaip ir praeitie kviečiame jūs dalyvauti šiuose diskusijose. Taryba yra pasirengusi diskutuoti su ES institucijomis, kad būtų galima kurti naują sanglaudos politiką po 20 metų. Labai ačiū, dabar žodis kolegoms, gal kas nors turi klausimų arba komentarų. Pane Krel. Labai ačiū, šiandien man sunku kalbėti, dėl to pasisakysiu trumpai. Aš pritariu tam, kad mums reikia naujos strategijos busimai sanglaudos politikai. Manau, kad per ateinančius mėnesius e, turėtumėm šioje srityje nemažai padirbėti. Klimato kaita, kova su nedarbu ir skurdu nusipelno prioriteto. Mano nuomonė, e, skaitmeninė ekonomika irgi yra vienas iš prioritetų. Visiškai norėčiau pritarti, kad partnerystės principas turėtų būti ne tik popierėje, bet ir gyventinamas praktikoje. Mes turime rasti naujų būdų, kaip e, būtų tas principas įgyvendinamas privaloma tvarka. reikėtų stebėti, kaip yra įgyvendinami įvairūs projektai. Turiu ir klausimą. Pastaraisiais mėnesiais ir savaitėmis mes daug kalbame apie geresnį bendravimą, didesnį skaidrumą. Jūs kaip merė, kaip tai vertinate? Ar jūsų miesto gyventojai žino, kas e, jūsų mieste daroma už ES struktūrinių fondų lėšas? darau prielaidą, kad ir pas jūs viskas galėtų vykti geriau. Kaip jūsų nuomonė būtų galima pagerinti komunikaciją? Ką mes kaip teisės aktų, kurie galėtumėm padaryti ir kokiu pasiūlymu jūs turite? Man atrodo, kad išleidžiami milijardai ir niekas nežino, kas su tais pinigais atsitinka. Štai, pavyzdžiui, mačiau nuotrauką su mišku, ten buvo pakabintas skelbimas, kad e, čia buvo įgyvendintas projektas, kuris kainavo 2 milijonus eurų, bet paklaustas pilietis nieko nežinojo apie tokius projektus. Tikrai e, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, kaip praktiškai būtų galima padaryti tos projektus labiau matomus. Ačiū, ponia Vana. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, gerbiama merė, už pasisakymą. Su didžiuliu susidomėjimu klausiausi, ką jūs pasakėte. Ir aš iš tikrųjų kalbėsiu trumpai, nes mano klausimas panašus į ponios Krelį. Dėl partnerystės principo jis mums labai svarbus. Ir aš tikrai pritariu tam, kad tą partnerystės principą reikėtų stiprinti. Noriu pasiteirauti, gal iš savo patirties galite pasidalinti teigiamais ir neigiamais pavyzdžiais apie e, partnerystės principo taikymą. Ir dar vienas klausimas ne apie sanglaudos politikos ateitį, bet apie tai, kokią veiksmų laisvę apskritai turi savivaldybės, miestai. Ką Jūs manote apie laisvosios priekybos susitarimą? Pavyzdžiui, ką Jūs manote apie e, susitarimą dėl paslaugų? Ar čia e, miestai ir savivaldybės turės didesnį veiksmų laisvę, skelbdamos konkursus? Ir ypač domina kokią galimybę e, regionai ir miestai turės e, priimti savo teisės aktus. Taigi mane tikrai labai domintų jūsų pozicija. Dėkoju. Ar dar kas nors turėtų klausimų? Jeigu ne, tai leiskite man pateikti klausimą. Aš visų pirma tikrai norėčiau padėkoti. Regi komiteto tikslas yra išgirsti uh, vietos ir regionų institucijų balsą. Labai ačiū už partnerystę, ačiū už dalyvavimą mūsų susitikimuose. Tikrai labai svarbu išgirsti informaciją iš jūsų pusės ir įtraukti jūs į mūsų diskusijas. Dėl tos partnerystės principo ir dėl sanglaudos politikos matomumo, dėl visų uh, Mm, problemų, kurias aptarinėjame, mums svarbu išgirsti ir jūsų nuomonę. Ir aš noriu paprašyti, kad jūs pasidalintumėte tą savo nuomonę. Kaip jūs vertinate sanglaudos politikos ateitį? Ar kaip, kad sakė mano kolega, ta sanglaudos politika turėtų e, sklančiai vystytis, ar turėtų vykti tikra sanglaudos politikos revoliucija? Uh, Ar mums reikia keistis taisyklės, ar mums reikia stabilumo? Ar mums reikia ateities vizijos tam, kad galėtumėm vertinti rezultatus ilgalaikė perspektyvoje? Toks mano klausimas. Įdomu būtų sužinoti, kaip vyksta diskusija tarp jūsų narių. Prašom dabar žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pradėti nuo vietos ligmens. Buvo teirautasi, ar mes pasiekime sėkmės įtraukdami savo piliečius ir informuodami piliečius apie įvairius e, projektus įgyvendinamus mūsų mieste arba kaiminystėje. Aš visų pirma norėčiau pasakyti štai, ką aš ir mano kolegos galėtumėm padaryti dar daugiau. Tačiau aš tuo pačiu metu norėčiau pridurti ir štai ką. Mums reikia daugiau pajėgumų. Ir kai aš kalbu apie e, didesnius pajėgumus, tai turiu meni, kad reikia įtraukti ir pilietinę visuomenę, ne vien tik tais valdančią instituciją nacionaliniu lygmeniu. Jeigu žmonės gautų daugiau informacijos, tai tuomet jie, ir būtų labiau norė, jie labiau norėtų būti traukti į darbą. Vietinių lygmenių vyksta diskusijos apie būsimus projektus ir mes stengiamės žmonės į tas diskusijas įtraukti. Net jeigu mes ir nežinome, ar galų galia tas projektas bus įgyvendintas ar ne, bet mes norime, kad diskusija vyktų su pilietinė visuomenė, su piliečiais tam, kad jie galėtų padiskutuoti, tam, kad jie galėtų dalyvauti diskusijoje. Jeigu aš sėdėdama savivaldybėje E, nuspręsiu, kad toks ir toks projektas bus įgyvendinamas mano savivaldybė, tai ar tai nebus sėkminga. Mes galime tikėtis sėkmės tik tada, kai į projektą nuo pat pradžių trauksime ir žmonės. Ir dar vienas labai paprastas dalykas. Jūs gal ir pasijuoksite, bet man atrodo, kad svarbiausia yra skleisti informaciją apie ES ir jos duodamą naudą. aukštai ES vėliava. Kiekvieną kartą, kai yra įgyvendinamas kažkoks tai projektas e, finansuojamas iš ES biudžeto, mes naudojame tą ES vėliavėlę. Nes kai kurie žmonės vien tik tais iš to, e, tai kai kuriems žmonėms tai yra vienintelis ryšys su ES. Mes galime diskutuoti apie tai, kokio dydžio turėtų būti braškė. bet mes turėtumėm diskutuoti apie tai, kuo mes galime prisidėti prie ES klėstėjimo ir ką ES gali duoti mums. Bet mes turime suprasti, kad visa tai yra ES dalis. Ir štai, pavyzdžiui, mano miesto rotušėje mes visą laiką naudojame ES vėliavą kartu su Švedijos vėliava ir mano savivaldybės vėliava. Kiekvieną kartą mes žmonėms tai norime parodinti. Taigi aš sakyčiau, kad būtina nuo pat pradžių įtraukti žmonės, būtina stiprinti pajėgumus tam, kad žmonės galėtų dalyvauti procese. Toliau matomumas. Naudant ES vėliavos ženkliuką ar kitais būdais nurodant, kad projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su ES. Dabar ateitis. Ar reikia revoliucijos ar stabilumo? Na, kartais atrodo, kad viskas labai ilgai trunka ir kad norisi revoliucijos, bet vietiniu lygmeniu mums būtų paprasčiau pasirinkus stabilumą. Bet aš noriu tokio stabilumo, kur būtų ir daug pokyčių bet mums reikia tam tikro pagrindo, ant kurio galėtumėm tvirtai laikytis ir būtent nuo to pagrindo atsispirdami mes galėtumėm žingsniuoti tolin. Svarbus klysti informaciją apie struktūrinius fondus. Na, o kol kas mes. Ir jeigu mes nesuprasime, kaip tos struktūrinius fondus valdyti, mes nieko nepakeisime. Tačiau reikėtų vienodų taisyklių visiems fondams. Tuomet viskas būtų labai paprasta, būtų ir stabilumas, ir judėtumėm į priekį. Ir tuomet žmonės taip pat galėtų prisidėti prie bendro darbo. Toliau viešieji konkursai. Ko gero reikėtų atskiro posėdžio viešiesiams konkursams aptarti, nes vietinių lygmenių. klausimas apie viešuosius konkursus yra labai aktualus. Mes e, visą laiką bandome atsakyti šį klausimą. Kaip tinkamai suorganizuoti viešai konkursą ir tuo pačiu metu pasiekti savivaldybės tikslus. Nes e, viską reikia apjungti. Aš kaip vietinė politikė turiu ir savo tikslų. Viešieji konkursai yra viena iš mūsų priemonių tikslams vietinių lygmenių pasiekti. Tai manau, kad jau atsakiau jūsų klausimus. Ačiū. Ačiū, tuos. Uh, Dėkoju jums. Mums buvo labai įdomu ir naudinga išgirsti vietos regionės valdžios institucijų atstovų, atstovės nuomonę. Taigi kviesime jūs ir į būsimas mūsų diskusijas. Ačiū dar kartą. Ir dabar kitas darbo atvarkės klausimas. Mūsų pranešėja ponia Krell pristatys nuomonės projektą dėl finansinių taisyklių, kurios taikomos bendrajam ES biudžetui. Kaip žinia, šis pasiūlymas yra e, omnibuso pasiūlymo dalis. Regi komitetas rengia nuomonę apie kai kuriuos pasiūlymo straipsnius, kuriuose mes turime išskirtinę kompetenciją. Pone Krell pristatys dabar savo nuomonės projektą. Prašau, pone Krell. Labai ačiū. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Komisijos pasiūlymas yra susijęs su finansinių taisyklių supaprastinimu, o to pačiu ir su sanglaudos politikos supaprastinimu. Aš tam visiškai pritariu. Ir dėl to Mano pranešime nėra tiek jau daug pakeitimų dėl to, ką būtų galima dar labiau suprastinti. Tiesą sakant, išvelgiu problemą dėl supaprastintų kaštų galimybės. Remiantis komisijos pasiūlymų, tai turėtų būti privaloma. Bet aš manau, kad mums reikėtų daugiau lankstumo, to reikėtų valstybėms narėms ir regionams. Nes tikrai gali atsitikti taip, kad prabėgus keliams metams po naujų taisyklių įvedimo visi tiesiog pripras atlikti atskaitimus ir tos supaprastintos taisyklės e, reikš, kad žmonės pradės turės taikyti naujas taisyklės nepasibaigus vienam finansavimo periodui. Tikrai suprantu, kad tai nebus lengva. Ir dėl to aš siūlyčiau, e, kad nebūtų tai privaloma. Regionai patys galėtų pasirinkti, ar jie norėtų taikyti tos supaprastintas taisyklės ar ne. Aišku, būtų prasminga, jeigu daugelis regionų tokias supaprastintas taisyklės taikytų. Bet regionai turėtų galimybę ir pasirinkti, ar jie nori, ar, ar jie nori taikyti tas taisyklės ar ne. Tai turėtų būti daroma savaro, savanoriškų pagrindų. Aš jums siūlau ir vieną pakeitimą. Tai yra tas rytis, kur e, kišamasi į sanglaudos politiką. Aš iš esmės palankiai vertinu komisijos pasiūlymą dėl papildomo prioriteto, kuris yra įtraukiamas, tai yra migracija ir pabėgėliai. Šioje srityje reikėtų teikti paramą ir suteikti galimybę pasinaudoti sanglaudos fondais tam, kad būtų galima pabėgėlius priimti ir juos integruoti valstybėse narėse. Uh, Man atrodo, tai labai prasminga ir taip pat tai rodo, kad per finansavimo periodą būtų galima sureaguoti į naujus iššūkius. Na, o valstybėms narėms e, taip būtų sumažinta našta, tą patį pasakyčiau ir apie regionus. Uh, Siūlau pakeitimą dėl smulkiosios infrastruktūros, small scale infrastructure. Pavyzdžiui, tai galėtų būti vairūs kultūriniai paminklai. Čia komisija siūlo kad e, nebūtų nustatoma viršutinė išlaidų riba, prisimindama tą faktą, kad per pastarąją kaden... ankstesnę kadenciją mes kovojame už tai, jog nors pripažįstant, kad kultūriniai paminklai labai svarbus ES, bet jie nepatenka ES kompetenciją. Ir dėl to mes buvome nutarę apsiriboti tam tikrą sumą. Bet aš supratau, kad regionai prašo daugiau lankstumo. Ir Dėl to aš siūlau apibriežti, kas yra ta smulkioji infrastruktūra. Reikėtų tą apibriežti pakeisti. Aš siūlau čia įtraukti projektus, kurių vertė neviršė 10 milijonų eurų. Na, o projektai susijęs su pasaulio kultūros paveldu būtų 20 milijonų eurų, ypatingais gerai pagristais atvejais būtų galima išleisti ir didesnės sumas. Uh, Tokiu būdu valstybės narės turėtų daugiau smų laisvės, daugiau lankstumo, bet antra vertus būtų parodyta, kad tai nėra begalinis finansavimo šaltinis be jokių viršutinių ribų, gyventinant tam tikrą projektą. Manau, tai svarbu, kalbant ir apie sanglaudos politikos ateitį. Mes visą laiką turime galvoti apie ateitį, turime investuoti žmonės, gal šiek tiek ir perlenksiu lasdą, bet turiu pasakyti, kad reikia investuoti į ateitį, ne į praeitį. Mes turime tą pasakyti ir komisijai. Ir manau, kad turėtumėm nepamiršti ir diskusijų apie būsimą sanglaudos politiką. Ko gero, mano drastiškiausias pasiūlymas yra susijęs su ryšiu tarp Junkerio investicijų plano ir Europos sąnglaudos politikos. Kaip žinia, jau dabar yra galimybė apjungti abu šios instrumentus, tam yra ir pavyzdžių, kaip tai galima padaryti. Tačiau komisija siūlo žymiai ambicingesnį instrumentą. Mano nuomonė, čia mums reikia uh, E, daugiau konsultacijų. Pane Vana, apie tai jau anksčiau yra kalbėjusi, jog savanoriškų pagrindų, bet praktiškai nenustatant jokių viršutinių ribų galima perimti lėšas iš sanglaudos politikos į Junkerio investicijų planą. Uh, Junkerio investicijų planas neturi nieko bendro su sanglaudos politikais, visiškai kitoks. Kalbama apie sanglaudos politikos e, lėšų perdavimą komisijai. Tuos pinigus turėtų administruoti centrinė administracija, tačiau komisijos pasiūlyme nekalbama apie tokius atvejus, kaip, pavyzdžiui, Rumunija, Bulgarija arba Lenkija suteiktų tas lėšas tam, kad būtų galima e, finansuoti projektus iš investicijų plano, bet kad tie projektai vyktų tose šalise, iš kurių buvo paimti pinigai sanglaudos politikos rytyje. Aš prisimenu per ankstesnę kadenciją vykusias diskusijas, kai 10 milijardų eurų mes norėjome perimti iš sanglaudos fondo ir skirti e, Europos tinklų jungimo priemonė Connecting Europe Facility. Tai būtų buvę tikrai prasminga. Tačiau susijusios valstybės narės iš karto pasiteiravo, ar aš gausiu tas lėšas projektams įgyvendinti. Vyko daug diskusijų su, su komisija parlamente, taip pat buvo diskutuota ir su taryba ir radome kompromisą. Tai be abejo valstybės narės turi galimybę tokiamis lėšomis pasinaudoti. Tačiau tai nėra numatyta investicijų plane. Ir manau, kad mes tikrai turime kalbėti apie Junkerio investicijų plano ryšį su sanglaudos politika. Mes per labai trumpą laiką turėjome parengti pranešimą. Pranešimas vadinasi supa, pranešime yra žodis supaprastinimas, bet ko gero tas supaprastinimas lėtesnė pavers sanglaudos politiką. Taigi aš siūlyčiau už pasiūlymą išmesti ryšį tarp sanglaudos politikos ir Junkerio investicijų plano ir e, parengti atskirą dokumentą šio klausimu tuomet aš turėčiau laiko ramiai viską apsvarstyti, išsiaiškinti, kiek tai atitinka sanglaudos politikos interesus, kaip būtų galima išmintingai apjungti abu instrumentus, galbūt kažką pakeisti. Bet tuomet būtų galima pasinaudoti abiejais instrumentais, skatinant pokyčius valstybėse narėse. Manau, kad komisijos pateiktas pasiūlymas dar nėra gerai subalansuotas. Ir dėl to aš siūlyčiau tikrai išbraukti tą drastišką lėšų paėmimą iš sanglaudos fondų ir tai aptarti atskirai. Kol kas dar nėra net aiškus ir teisinis pagrindas. Uh, tam investicijų planui. Mes dar nežinome, kokį sprendimą galų gale priims Europos parlamentas, kaip tas investicijų planas bus įgyvendinamas. Taigi tikrai dabar būtų sunku e, diskutuoti apie ryšį tarp du abiejų instrumentų, jeigu aš nežinau, kaip jie ateityje veiks. Tai aš tikiuosi, kad jūs pritarsite mano idėjai ir kad mes su komisija galėsime ramiai e, ir pasikalbėti, išsamei pasikalbėti apie procesus atskirai nuo omnibus reglamento. Manau, kad iš esmės jau pasakiau viską. Ne, ne viską, vieną dalyką pamiršau. Komisija teikdama pasiūlymą dėl supaprastintų taisyklių įvedė apibriežti nevienodas investuotojų traktavimas. Iš komisijos pasiūlymo man neaišku. Apie ką čia kalbama? Kas patektų į tą apibriežti? Ir aš jau prašiau komisiją prieš pristatant pranešimą pateikti atinkamą apibriežtį, dėja taip neatsitiko. Ir dėja, komisija to nepadarė, aš raginu komisiją tai padaryti. Aš tikiuosi, kad iki pakeitimų teikimo termino pabaigos komisija tokį pasiūlymą dar pateiks. Jeigu nebus tokios apibriešties, tai bus visiškai neaišku, kas galės naudoti supaprastintomis taisyklėmis, o kas ne ir kokios sąlygos bus taikomos. Taigi tikrai norėčiau paprašyti komisijos skubiai tokią apibriežtį pateikti. Na ir noriu pasidžiaugti bendradarbiavimu su šešėliniais pranešėjais. Šią savaitę yra numatytas susitikimas su šešėliniais pranešėjais. Bet taip pat Noriu paprašyti štai ko. Teikdami savo pakeitimus, atsižvelkite į tai, kad mes nenorime labai plėsti bendrojo reglamento, jį visiškai perrašyti iš naujo. Mes norime sutelkti dėmesį tik su tais, ties, su tais aspektais, kuriuos savo pasiūlyme paminėjo e, komisija. Laukiu jūsų komentarų ir būsimo tolimesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Labai ačiū. Aš nepaminėjau pradžioje, kad turime du variantus dėl pakeitimų. Pirmiausia, nariai gali teikti pasiūlymus dėl pakeitimų regi komitete dėl finansinio reglamento pasiūlymo dalies, taip pat straipsniams, kurie yra susijęs su mūsų išskirtinė kompetencija. Taigi yra čia du pakeitimų variantai kurie gali būti teikiami regi komitete. O dėl kitų pasiūlymo straipsnių, už kuriuos atsakingi yra kiti komitetai, pagal 54 taisyklę, tai yra užimtumo komitetas, Žemės ūkio komitetas, TRAN ir ITRE komitetai. Mūsų nariai yra kviečiami pateikti savo pakeitimus tiesiogiai atitinkamiems komitetams. ir jie tada įtrauks tuos pakeitimus į savo pranešimus pagal numatytą procedūrą. Dar norėčiau paminėti, kad pakeitimų pateikimo terminas siūlomas regi komitete yra 3 valanda po pietų, kovo 7 diena, antradienis. Taigi turime dar savaitę pakeitimams paruošti. Na, o po šio paaiškinimo norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams ir pradėsime, pro, pradėsime nuo pono Vanistelroj. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs, pirmininkė, dėl to, kad labai puikiai tvarkotės šiandienos popietinėme posėdėje, nes man atrodė tik apie penktą valandą pradėsime, bet netgi šiek tiek anksčiau viską pradėjome, taigi ne, neišgirdau visko, ką sakė ponia Krol. Taigi, atvirai, trumpai norėčiau pasakyti, kad kaip girdėjome anksčiau diskusijose su komisijos nare, uh, reikia pirmiausia išsiaiškinti, kokią vietą čia užima EFSI ir mūsų fondai. Ir pasigilinti į tą situaciją, nes tos priemonės yra visiškai kitokios, skirtingos. Ir kaip sakė komisarė, nėra čia jokio, jokių geografinių kriterijų. Bet jeigu periname prie EFSI bendrai, tai galiausiai čia geografiniai kriterijai turi, turi būti numatyti. Nes keli regionai 10 procentų visų lėšų gali skirti potencialiai tokiems bendriems finansams. Ta galima numatyti finansinėje priemonėje. Paimant lėšas iš EFSI ir RDF, bet regionės plėtros fondo, bet galiausiai turime pasirūpinti, kad tie projektai galiausiai būtų finansuojami jūsų regione. Taigi puiku sakyti, kad įmanoma lėšas iš RDF fondo pervesti projektams, finansuoti projektams, net, kai net nėra aišku, ar jie bus įgyvendinti. Na ir mano vertinimu, didžiausias mūsų regioninio fondo indėlis būtų tas, kad horizontaliai būtų uh, koordinuojami, koordinuojami tie projektai. Kaip sakė komisarė, šiandieną kalbame apie žmonės, žmogiškosius gebėjimus, kalbame apie verslą, kalbame apie infrastruktūrą, visus tuos dalykus kartu. Ir čia reikalingas geras pasirengimas per teminės koncentra koncentracijas ir panašiai. Taigi aš norėčiau daugiau sužinoti, kaip ir ponia Kreul, matyt, nori daugiau sužinoti apie tai. Čia kyla klausimas, kiek toli mes galime žengti, kad EFSI fondo lėšos e, išsaugotų savo perspektyvą ir kad nebūtų sakoma ne privačioms lėšoms arba netgi EFSI lėšoms, kuriomis būtų garantuojamos privačios lėšos iš bankų ar rizikos kapitalo, pensijų fondų ir panašiai. Taigi aš norėčiau to paties. Galbūt mes galime pasiūlyti pakeitimus kuriais būtų galima tą teritorinį požiūrį labiau priartinti prie praktikos. Ir aš puikiai prisimenu, kad kai teikiau nuomonę dėl EFSI, strateginių investicijų fondą, aš buvau pranešėjęs tuomet ir sakiau, pažiūrėkime, kaip viskas veiks po to, kai mes jau sukaupsime patirties ir tada nuspręsime, reikia keisti reglamentą. Aš taip tada teigiau, nes aš pritariau sinergijoms, bet jeigu tie projektai bus tik tai vyšne ant torto, tai tai nėra priimtina. Taigi, galbūt rytoj bus susitikimas ir galbūt tada 10-15 procentų bus nuspręsta EFSI lėšų perkelti, nes tą jau yra įmanoma padaryti pagal dabartinį reglamentą ir tą padarysime su, su EFSI tuo met fondu. Ir tikrai galbūt tikrai bus įdomu surasti tokį sprendimą ir nelaukti diskusijų dėl kito laikotarpio, nes mano nuomonė, EFSI ir toliau bus plečiamas ir tęsiamas, taigi būtų gerai kažkaip įtraukti į bendrą sistemą, nelaukti, kol nuvažiuos traukinys, nes traukinys jau važiuoja ir tai yra unikali galimybė dabar pakeisti reglamentą. Ir kitas dalykas, kurį norėčiau paliesti. Labai, labai džiaugiausi, džiaugiausi šiandienos sutikimu su komisare, kuris sakė, kad jie nori parengti veiksmų planą dėl komunikacijų, dėl, dėl matomumo, dėl ryšių su visuomenė. Ir aš labai dėl to džiaugiuosi ir aš manau, kad kai kuriais savo pakeitimais mes galbūt galėtumėme šį bei tą pakoreguoti, pavyzdžiui, vertinant tai, kas vyksta dabar. Jeigu projektas užbaigtas, kaip sakė komisarė, kartais netgi nėra europinio ženklo ant, tų, ant to projekto, bet tiesiog Tai nėra kažkoks tai reklamavimas ar panašiai, tiesiog parodimas, kad buvo naudojamos ES lėšos. Ir struktūrinių fondų lėšos turi duoti rezultatų per ketverius, penkerius metus. Ir tada reikia išklausyti tų, kurie tikrai gauna pelną iš tų mūsų investicijų. Ne tik projekto pabaigoje, bet dar ir vėliau. Tai reikia ir tą, tą bendravimą, tą, tą, tą komunikacijos politiką numatyti toliau į ateitį. Taigi tam tikslai bus galima pasiūlyti pakeitimus. Ir taip pat žaliųjų atstovė nekarta tai minėjo, kad reikia tam tikrų dalykų atsisakyti, jeigu matome, kad įmanoma derinti EPSI su kitais fondais ir panašiai. Taigi pažiūrėsime kartu, bendradarbiausime, kiek įmanoma. Dėkui. Ačiū. Kitas šešėlinis pranešėjas, ponė Tomašič. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pritariu pranešėjos Krell pasiūlymams, kalbant apie tai, kad būtų galima surasti pusiausvyros tarp tų suinteresuotų asmenų, kurie nori siekti to reglamento pakeitimų. Ir mes turime iš tiesų suprasti įvairius pajėgumus ir gebėjimus, kuriuos matome valstybėse narėse. Taip pat turime nepamiršti, kad supaprastimas vienoje valstybėje nebūtinai reiškia, kad tai reikš supaprastinimą ir kitoje valstybėje narėje. Turime nuosekliau ir skaidriau reikšti savo nuomonę apie tuos klausimus, kurie patenka į mūsų kompetencijos rytį. Per pirmą keitimąsi nuomonėmis dėl omnibus nuostatų pranešėja Krell sakė, kad regi komitetas dar nesutarė dėl to, kaip tai supaprastins procesą ir koks požiūris būtų pats tinkamiausias, bandant pasiekti supaprastinimo, neapsunkinant procedūrų ir nedidinant naštos valstybėms narėms. Taigi siekiant to lankstumo, pasiūlyme yra numatytos nuostatos dėl viršutinių ribų didinimo ir tų smulkių infrastruktūrų projektų gyvendinimo. Aš pasisakau prieš 1, 8, 9 pakeitimus, nes man atrodo, <clears throat> kad tokių viršutinių ribų nustatymas neleis supaprastinti procedūros, bet neigiamai paveiks daugelį valstybių narių. Taigi aš manau, kad savo pasiūlyme komisija jau dabar numatė reikiamą supaprastinimą ir lankstumą valstybėms narėms ir šis pasiūlymas leidžia lengviau investuoti į kultūros infrastruktūrą ir tvaraus vystimos infrastruktūrą, nekvesionuojant visos veikiančios sąrangos ES. Ir taip pat kalbant apie kitus reglamentus, kurie yra susiję su aplikosaugos poveikio vertinimais. Ir, pavyzdžiui, turizmo klausimas – Na ir klausimas, ar, ar gyventojai pragyvena iš to turizmo, tai turime įvertinti tas rytis, kur yra plėtojamas ypatingai turizmas. Ir matome, kad um, dabartinės turizmo tendencijos yra tokios, kad um, gyventojai niekuomet negali atsiriboti nuo aplinkos, kurioje gyvena ir nekontroliuojama turizmo plėtra neturėtų sunaikinti išteklių, turėtumėme išsaugoti tos išteklius ateities kartoms ir taip pat pagerinti gyvenimo sąlygas tose vietovėse. Mes taip pat manome, kad komisija turėtų pateikti pasiūlymą, kur būtų numatomas ryšys tarp EPS ir ESIF pagal omnibuso pasiūlymą ir taip pat aš norėčiau, kad pranešėja mums paaiškintų, kokia yra jos viziją tarptų dviejų fondų sinergijos ir bendro sambuvio tokio. Taigi, aš irgi sakysiu tam tikras abejonės dėl, dėl to pranešimo. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Krell, nes jos nuomonė yra rengiama tikrai susidurant su didžiuliu spaudimu, turint omenyje, kad ir laiko yra nedaug, ir lūkesčiai didžiuliai iš atitinkamų parlamento komitetų Ir dabar turime pasiūlymą dėl regi komiteto nuomonės, kuris yra puikus pagrindas diskusijoms ir aš esu įsitikinusi, kad mes surasime kartu sprendimų, kartu su pranešėja. Iš principo aš taikinu šį pasiūlymą, kadangi jis didelę dalimi atspindi bendras Europos parlamento komisijos ir valstybių narių pastangas siekiant didesnio supaprastinimo. Uh, įgyvendinant struktūrinių investicijų fondo lėšas ir taip pat tai siejant su EFSI ir finansinėmis priemonėmis bei mažinant administracinę naštą naudos gavėjams bendrai. Taip pat akivaizdu, kad didelė dalis koregavimų yra susiję su aukštų pareigūnų darbo grupė grupės dėl supaprastinimų darbo vaisiais. Tai yra komisijos įsteigta darbo grupė. Aš kaip Aldė šešėlinė pranešėja norėčiau pritarti pakeitimams, kurie yra susiję su tuo, kad minimaliai turėtų būti sumažinta administracinė našta susijusi su struktūrinių investicijų fondų lėšų naudojimu ir aš norėčiau pritarti pranešėjo siūlymui dėl smulkių infrastruktūros projektų daryti nuorodą į smulkę infrastruktūrą RDF reglamente ir taip pat didinant e, viršutinę ribą paramai ir finansavimui. Turint omenyje naujai iškilančius iš, iššūkius, aš manau, kad reikia daugiau lankstumo perprogramuojant tas programas. Ir aš visiškai pritariu jūsų nuomoniai dėl to perprogramimo. Pritariu pasiūlytam pakoregavimui omnibus pakete, kalbant apie taisyklių supaprastinimą ir EIC fondų susijimą su finansinėmis priemonėmis, siekiant sinergijos ir papildomumo kas leistų geriau paskleisti investicijas ir mobilizuoti privačias investicijas. Ir aš pritariu ponui Vanistelroj, kad būtent per diskusijas mes galėsime surasti sprendimų. Nes negalime stabdyti tų naujų investicijų, negalime stabdyti to proceso, kai yra įtraukiamos privačiosios investicijos. Taigi mes turime surasti sprendimų, kaip tos dvi priemonės galėtų veikti kartu, papildydamos vieną kitą. Taigi čia labai svarbu įgyvendinti tai, ką siūlo komisija, būtent tą pakoregavimą atlikti nedelsiant, nes jeigu mes atidėsime tai ateičiai, tai dar metus tam skirsime, skirsime toms diskusijoms. Ir aišku, galbūt įmanoma uh, tokiu variantu pasinaudoti, pasinaudoti omnibusu ir surasti sprendimą dėl to papildomumo. Tokie būtų mano pastebėjimai. O dabar žodis poniai Vanai, kita šešėlinė pranešėja. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau irgi padėkoti kolegijai Krell už pateiktą pasiūlymą. Tikrai pritariu daugeliu iš šios nuomonės punktų. Manau, kad mes laikomės tokio, tokios pat pozicijos. Jūsų dokumentas yra puikus pagrindas e, tolimesnėms diskusijoms, ypač pritariu dėl 13a straipsnio išbraukimo, kur kalbama apie lėšų iš sanglaudos politikos perkelimą į EFSI. Tikrai Manome, kad tas straipsnis kelia grėsmę sanglaudos politikai kaip patokia ir mūsų komitetas turi išreikšti savo aiškę poziciją. Mes prašysime ir e, dar vieno išbraukimo iš CPR, tai yra 39 straipsnis. Aš jau nekartą susakiusi, kad Manome, jog EFSI trūksta strateginės krypties. Ir nemanome, kad EFSI turėtų nustatyti standartus. Sanglaudos politikai 39 A straipsnio kalbama apie prievalį atsiskaityti ir tai pablogintų situaciją. Mes pateiksime pakeitimą dėl finansinio reglamento, tai yra 62 straipsnis ir bendras valdymas, 9 punktas, kur kalbama apie bendras, bendrą lėšų valdymą. Čia kalbama ir apie EFSI, mes e, tai atmetame. Apskritai mes labai kritiškai vertiname ESI ir EFSI sąsajas. Mes nemanome, kad sanglaudos politikos tikslai turi būti paukoti rinkos instrumento labui. Taigi dėl to ketiname pateikti pakeitimą. Pritariu jūsų teigiamoms pastaboms dėl naujų galimybių migrantams ir pabėgėliams. Tikrai vienareikšmiškai to labai džiaugiamės. Na ir baigdama pasakysiu, kad su nekantrumu laukiu tolimesnio konstruktyvaus bendradarbiavimo, ypač per rydeno šešėlinių pranešėjų susitikimą. Grazie, prezidentė. Pane Damato, ačiū pirmininkė. Dėl omnibus reglamento. Ir Italijoje yra primami tokie e, teisės aktai, kur yra tūkstančiai išimčių, kur bandoma viską sumesti į vieną teisės aktą. Kalbama ir apie transeuropinius tinklus, ir apie skaitmeninę ekonomiką, ir augalų parazitus. Mes turėtumėm laikyti savo kompetencijų. Aš noriu padėkoti kolegijai Krėliu už nuveiktą darbą ir ketinu pateikti ir pakeitimą. Dėl 262 straipsnio, kurį siūlo komisija, ten kalbama apie supaprastintą procedūrą e, lėšoms iš solidarumo fondo panaudoti. Kartais tokias lėšas tikrai labai skubiai reikia panaudoti tam, kad būtų galima padėti žmonėms, kurie e, nukentėjo nuo kažkokio gamtinio kataklizmo. 264 straipsnis. Ten kalbama ir apie socialinę įtraukti, kovą su skurdu ir bet, kokis, bet kokią disk, diskriminaciją, e, turint omeny ir migrantus bei pabėgėlius. Atskiros valstybės narės ir regionai neturėtų prisimti visos pabėgėlių sugeltos naštos. Visa ES turėtų imtis veiksmingų priemonių naštai pasidalinti ir tą turėtų daryti visos valstybės narės. Nepritariu 265 straipsniui. Čia kalbama apie e, supaprastintas lėšas, taip pat ir e, subsidijas, kompensuojamas subsidijas, bet ten yra taisyklė, kuri mums nepatinka. Ten kalbama apie tai, kad uh, EFSI lėšas reikėtų, galima būtų apjungti su sanglaudos fondo lėšomis. Tam, tai čia gali atsirasti vairių problemų. Jeigu iš sanglaudos politikos paimtumėm lėšas, tai kas atsitiks su regioninė teritorinė sanglauda? E, sanglauda tikrai nukentės dėl EFSI. Kolegos, manau, kad kalbant apie finansinius instrumentus, EFSI, o taip pat ir sanglaudos fondą, tai e, tas ryšys e, tikrai labai susilpnins sanglaudos politiką. Ačiū. Thank you very much. Are there any other... Ačiū. Ar būtų dar pastabų? Ne? Tuomet žodis Europos komisijos atstovams, kas norėtų kalbėti. Ačiū pirmininkė. Ačiū poniai Krel, šešėliniam pranešėm. Pirmiausia, ačiū už visą jūsų atliktą darbą. Turint galvoje, kad labai trumpi terminai buvo, tai labai vertiname, kaip žinote, mūsų bendras tikslas yra, kad omnibus pasiūlymas būtų patvirtintas kaip įmanoma greičiau bendrai paėmus mes labai patenkinti atliktų darbų parengtą nuomonę. Visgi labai apgailestaujame dėl pasiūlymo neįtraukti uh, ryšio uh, EFSI ir uh, struktūrinio fondo, neįtraukti to jam nebus. Mes ir toliau norime išlaikyti šitas nuostatas, kad būtų galima derinti šios du fondus, kad būtų galima pasiekti mūsų bendrų tikslų įgyvendant uh, investicijų planą Europai. Tai reiškia, kad turime paskatinti investicijas, kad būtų galima kurti naujas darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą Europoje. Noriu pabrėžti, kad mūsų požiūriu tai uh, leis laimėti abiem fondam. Visų pirma, tai uh, leis, kad Europos strateginių investicijų fondas plačiau pasiektų, tai reiškia užtikrintumėm geresnę geografinę aprieptę, galėtumėm e, pasinaudoti struktūriniais fondais, kad galėtumėm sumažinti kai kurių projektų riziką. Tai reiškia, kad galėsime pritraukti papildomų privačių investicijų ir kad e, projektai būtų e, pat, patrauklus privatiems investuotojams. Bet kalbant taip pat ir apie struktūrinius fondus, manome, kad tai būtų naujų patrauklu regioniam valdžios institucijom, nes jos turėtų didesnį svertą, galėtų geriau pritraukti privatų finansavimą ir tokiu būdu galėtų galėtų apskritai užtikrinti daugiau investicijų savo parinkiam teikti. Struktūrinių fondų kontekste iš tiesų per mažai lėšų tuose fonduose, kad galėtume patenkinti visus finansinius poreikius. Visgi suprantame, kad reikia platesnio paaiškinimo ir komisija pasirengusi daryti. Iš tiesų reikia geresnės e, komunikacijos dėl to, kokios naudos duos šių dviejų fondų derinimas. Aš suprantu, kad per atėjančius porą dienų vyks e, techniniai posėdžiai bus kalbama su komiteto nariais ir bus aiškinama plačiau, kokio privalumo duotų tas dviejų fondų derinimas. Toks būtų pirmasis žingsnis ir aišku, esame pasirengę um, toliau dirbti su jumis, plačiau informuoti ir komunikuoti. Antras e, mano pastebėjimas bus toks, kaip suprantu, čia e, komitete taip pat vyksta diskusija dėl to, kaip būtų galima pasinaudoti uh, su paprastintų kašto variantu. Mums tas, uh, tas klausimas taip pat labai artimas yra. Mes, uh, Norėtumėm, kad privalomas būtų Toks e, supaprastintų kaštų rentų panaudojimas, e, aišku, tam tikros apatinės ribos turėtų būti nustatymas, nes, aišku, tai reikštų administracinę naštą mažesnę ir naudos gavėjam ir valdymo institucijom. Uh, Ir čia mes esame pasirengę su jumis diskutuoti, kalbėti apie tai, kokių minčių jūs turėtumėte. Ir vėlgi norėčiau akcentuoti, kalbėtumėm ne tik tai apie dabartinį programavimo laikotarpį, bet ir kalbant apie ateitį, labai svarbu yra skatinti šitą naują galimybę. Na, turime siekti, kad vis labiau būtų einama ta kryptim, e, kad naudos gavėjams tiektų kuo mažiau administracinės naštos. Tad e, e, tiek ir jei būtų papildomų klausimų, mielai atsakysiu. Ačiū. Aš norėjau tik tai šiek tiek pasitikslinti, kadangi nežinojau, galbūt galėčiau užduoti klausimą. Jūs minėjote, kad vyks techninis. Uh, posėdis su pranešėja. E, taip, aišku, pane Kralė. Ačiū. Aš norėčiau gauti daugiau informacijos, kad galėčiau ir pati daugiau pateikti pakeitimų. Tai bus techninis susitikimas. Uh, su šešėliniais e, pranešėjais dar vėliau kalbėsime apie finansinius instrumentus, bet tai vyks šiek tiek vėliau. Ar bus dar kažkokių susitikimų, aš nežinau. Žinau, kad susitiksiu su komisijos atstovais, nes turiu keletą klausimų. Noriu pasakyti dar štai ką. dėl EFSI. Mes šio klausimo negalime atidėti neribotam laiko. Aš šį klausimą norėčiau aptarti kiek įmanoma greičiau, bet ne kartu su omnibus reglamentu. Mums reikia daugiau laiko tam, kad viską pasigilintumėm. Tikrai svarbu, jog valstybės narės, kurios gražina pinigus komisijai, galėtų uh, įgyvendinti projektus. Ir reikėtų procedūros, kad regionai, kuriems buvo skirti tie pinigai, dalyvautų, primant sprendimą, tuos pinigus gražinant komisijai. Uh, mums reikia šiek tiek daugiau laiko tam, kad galėtumėm konkrečias formuluotės pateikti. Omnibus, tiesą sakant, vyksta labai skubotai. Aš neteikiu pakeitimų dėl biudžeto taisyklių. Manau, kad tą turėtų daryti biudžeto ir biudžeto kontrolės komitetai. Jie yra pakankamai išmintingi. Uh, yra atsakingi. Savo pranešime aš kalbu tik apie tuos aspektus, kurie susijęs su regioninės plėtros komitetu, tik su mūsų turima kompetencija. Tikrai nenoriu visko stabdyti. Tikrai nėra taip, kad jau šiandien negalima derinti esi ir efsi. Tikrai nieko nestabdau. Bet manau, kad iš tikrųjų reikėtų elgtis atsakingai. O taip pat ir atsargiai. Prabėgus vieneriems metams po patvirtinimo, kažin ar nepaaiškės, kad niekas neveikia. Jeigu būtų dar aštuonios savaitės, tai tuomet tikrai turėtumėm daugiau laiko. Ir tuomet tikrai galėtumėm primti tinkamą sprendimą dėl tų investicijų, kurių trūksta. Rytoj tą galėsime aptarti ir su šešėliniais pranešėjais. Tikrai norėčiau, kad pritartumėt mano pasiūlymui šį aspektą išbraukti iš pasiūlymo. Jo neturėtų būti omnibus reglamente. Mums tikrai reikėtų daugiau laiko tam, kad galėtumėm padiskutuoti. Juk kalbame ne apie kažkokius riešutėlius, kalbame apie milijardinės sumas, kurios lems mūsų ateitį, mums tenka atsakomybė. Negalime taip skubotai primti sprendimą. Per praėjusią savaitęs e, komisija nepatikė tam tikrų paaiškinimų. Kartais man susidaro toks įspūdis, kad e, sukursime tokį instrumentą, kuris labiau sustiprins Europos investicijų banką, o ne sąnaudos politiką ir regionų plėtrą. Tikrai nenorėčiau, kad viskas čia būtų nutarta taip skubotai. Tikrai norėčiau paprašyti daugiau laiko, tam, kad galėtume viską nuodugniau aptarti. Ačiū. Yes, please, Mr. Prašau, ponia Vanis Telroj. Tik viena pastaba, mes turime surasti santykį su EFSI. Čia labai svarbus dalykas. Ir reikia skubėti, kodėl, kaip jūs ir sakėte, kiek kartų aš girdėjau iš investicijų banko pusės, kad įvairių priemonių maišymas yra galimybė maišyti tas dvi skirtingas sistemas. Nesąmonė, nes tada sukuriama daug problemų naudos gavėjams vėliau, nes turi būti arba viena arba kita sistema pasirinkta. pasirinkta. Taigi, kalbant apie tai, kad reikia būti tikslesniems, su šiuo teisės aktu galbūt būtų galima nubrėžti aiškę kryptį ir tada prate, pratesti EPSI pagal atitinkamą procedūrą. Ir čia bent jau atsakingi komisarai turėtų pasakyti, kad jeigu žengėme žingsnį čia, tas yra įmanoma, bet tada norime gauti kažką mainais. Reikia daugiau aiškumo apie tai, nes negalime maišyti štai kokiu dalyku iš sanglaudos politikos paimti pinigų ir juos dėti į kitas priemonės. FCR panašiai, tai kokios garantijos, kad jie sugrįš į regionus? Štai kokie dalykai svarbus ir mes turime kalbėti būtent apie laikotarpį po 20 metų, jeigu tokios priemonės kaip EFSI bus tęsiamos, ir ta šalis gali pasakyti, kad mes pasirenkame tą metodiką, kuri gali būti svarbi vienoje šalyje, bet nesvarbi kitoje šalyje, kad būtų galimybė likusį laikotarpį sukaupti patirties. Ir jeigu mes negalėsime apibriežti, ko mes norime, tai kas tą galės padaryti? Mes galime apginti sanglaudos požiūrį čia. Taigi pažiūrėkime, ką būtų galima čia padaryti ir galbūt reiks pratesti EFSI ir čia integruoti tą teritorinį požiūrį. Nes dabar vertinime, bent jau kiek matau, komisija sako, kad taip, mums reikia daugiau teritorinės pusiausviros, taigi mes galime jiems padėti čia. Na, bet pažiūrėsime galiausiai, ko pavyks pasiekti. Dėkoju. Panašu, kad rytoj lyg tai vyks labai įdomus susitikimas ir baisingas. Tęsime darbą rytoj, tęsime tas diskusijas, nes vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas rytoj. Taigi įvyksta susitikimas ir patesime tas diskusijas. Labai dėkoju už diskusijas ir už pasiūlymus. Dabar liko septynios dienos iki pakeitimų pateikimo termino pabaigos. Kitas darbo atvarkės klausimas, kiti klausimai nėra, kitų klausimų nėra. Kitas mūsų posėdis įvyks pirmadienį, kovo 20 dieną nuo 3 val. po pietų ir antradienį 21 kovo nuo 9 ryto. Ir dirbsime iki pusės 7 tą dieną. Baigėsi viešas, vieša posėdžio dalis, o dabar tęsime, vyks koordinatorių posėdis. Taigi tie, kurie nėra pakviesti į koordinatorių posėdį, prašau išėti iš salės.